Bene. Cominciamo. Gerbiami kolegos, teskime mūsų darbus. Visų pirma, norėčiau pasveikinti komisarę Nelį Krūs, kad atvyko šiandieną su mumis susitikti. Nelė Krūs yra komisijos vicepirmininkė ir atsakinga už e, dialogą su Europos parlamentu e, dėl tų sričių, už kurias ji yra atsakinga. Mūsų diskusijos gali trukti vieną valandą, todėl netidėliodama noriu suteikti žodį komisariai, kad ji pasisakytų. Prašome. Ačiū pirmininkė. Man labai labai malonu su jumis susitikti. tikrai dar daug ką mes galime padaryti, nors e, kai kurie žmonės sako, kad jūsų e, parlamento kadencija artėja į pabaigą, tačiau manau, kad per metus ir dar kelis mėnesius tikrai daug ką galima padaryti ir dar daug kas lieka, e, ką reikia daryti. Taigi, jums leidus, gerbama pirmininkė, aš norėčiau šiandieną jums papasakoti, kaip mes kūrėme atvirumo internetą. Kalbėsiu apie galimybės, inovacijas. Tai yra tie klausimai, kuriais norėčiau padiskutuoti. Vėliau norėčiau keletą žodžių pasakyti apie telekomunikacijų bendrą rinką, reaguodama į pereitą savaitę vykusios vadovų tarybos paraginimus. Taigi, pradėkime nuo atvirumo. Dėl savo atvirumo internetas yra galinga ir produktyvi platforma. Taigi internetas yra labai galingas ir tuo pat metu yra atvirus, atviras. Mūsų taisyklės turi reaguoti ir paremti tą atvirumą, mažinti kliūtis ir kurti masto ekonomiją. Toliau pristatysiu kelis dalykus, ką mes ketiname padaryti. Visų pirma, internetiniai debesis. Verslui internetiniai debesis galėtų pasiūlyti pigesnius sprendimus, lankstesnės e, informacinės technologijas. Ypač tai aktualu mažoms ir duotims įmonėms. Piliečiai internetinėse duomenų talpyklose galėtų saugoti savo mėgstamas e, knygas, filmus ar, ir muziką. Valdžios institucijos galėtų teikti didesnės vertės ir geriau integruotas paslaugas. Skirtingos nacionalinės taisyklės tik fragmentuoja bendrą rinką, mažina jos teikiamą naudą. Jeigu jau mes kalbame apie bendrą rinką, tada reikia kalbėti ir apie bendras taisyklės. Ir yra bendrus standartus, antraip bendros e, rinkos kaip ir nėra. Šiuo atžvilgiu laukiu Pilar de Kastilijos e, pranešimo apie mūsų internetinių debesų strategiją, strategijos. strategijos Mums taip pat aktualus yra autorinių teisų klausimas. Būtent e, šioje srityje mes jau seniai prašome pokyčių. Ir tai greičiausiai jūsų nestebina, atsižvelgiant į informacinių technologijų plėtrą. Aktualu kalbėti apie autorinės teisės kurias taip pat paliečia ir informacinių technologijų plėtra. Nebenorime girdėti, kad žmonės e, negali teisėtais būdais gauti jų mėgstamų filmų ar muzikos, kad menininkai nepasiekia norimos auditorijos, o mokslininkai negali tinkiam, tinkamai naudotis moderniamis paieškų technologijomis. Ir jeigu mes e, E, pakeisime susidarinusią situaciją, iš to naudos turės e, visi. Būtent dėl tos priežasties e, mes pradėjome iniciatyvą licenzijos Europai. Nenoriu teikti teisės akto pasiūlymo, jeigu yra pragmatiškesnių, lengvesnių ar paprasčiau gyvendinamų sprendimų. Siekėme taip pat modernizacijos per teisėkurą ir jei licenzijų Europą iniciatyva nepasiteisins, modernizacijos sieksime per teisėkurą. Taigi, jeigu viena alternatyva nesipa, nepasiteisins, yra ir kitų Skatiname atvirumą ir kitose srityse, pavyzdžiui, viešajame sektoriuje. Viešojo administravimo struktūros turi galimybę tapti skaidresnėms, suteikti mūsų žmonėms puikių internetinių produktų ir paslaugų, skatinti bendros rinkos formavimuose, kurios vertė yra 10 milijardų eurų. Malonu, kad teisėkuros procese padaryta nemenka pažanga. Šiuo atžvilgiu norėčiau padėkoti ponui Kalfin pranešėjų ir kitiems. Tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti ambicingą sustarimą dar Airijos pirmininkavimo metu, kad visi, įskaitant ir smulkų verslą, galėtų paprastai ir pigiai naudotis viešaisiais duomenimis ar dar kartą pasinaudoti jų teikiamą naudą visoje bendroje rinkoje. Nepamirškite, kad e, atvirumas ir laisvė taip pat priklauso nuo saugumo. Negalima būti atviri ar laisvi internete, jeigu nuolatos egzistuoja išnipinėjimo, tapatybės vagysčių ar hakerių grėsmė. Mūsų pasiūlymas dėl e-identifikacijos leis žmonėms paprasčiau įrodyti, ar jie tikrai yra tie, kuriais dedasi. Sandoriai taps e, patogesni ir saugesni, visoje bendroje rinkoje atsivers visas paslaugų pasaulis. Mūsų, strat, mūsų strategija dėl kibernetikos bei pateiktas pasiūlymas dėl direktyvos parems tinklų atsparumą. Žinome, kad grėsmės nepripažįsta sienų, tad kovoti reikia su jomis e, bendrai ES viduje ir už jos ribų. Man labai buvo malonu pristatyti Jums minėtą strategiją vasarį. Kibernetinis saugumas e, turi būti vienas svarbiausių politinių prioritetų. Tikiuosi, kad parlamentas šio klausimu pasieks greitos pažangos, kad direktyva dėl tinklų ir informacijos saugumo bus patvirtinta dar šios kadencijos parlamento. Atvirumas svarbus ir mūsų bendrai rinkai pasaulis bus skaitmeninis, tad mums teks rinktis. Ar ir toliau turėti kliūtis internetiniai priekybai ir inovacijoms, nors e, kitose srityse toks e, kliūtis jau panaikintos prieš dešimtmečius. Arba mes galime kurti naujų, naujus internetinius namus mūsų bendrai rinkai, dinamiškus, vieningus ir atvirus. Atvirumas aktualus ir už bendrosios rinkos ribų. ES mes pripažįstame atvirumo naudą ir vertę, taip pat pripažįstame kad nauda yra ne tik ekonominio pobūdžio, tai yra saviriškos laisvė ir demokratija. Ne visos e, šalis pasaulyje laikosi tų pačių vertybių. Ką pastebėjome įvairiuose tarptautiniuose susitikimuose visame pasaulyje, pradedant IGF susitikimu į Baku ir WCIT sustikimu Dubajuje. Stenkėmės, kur įmanoma, tiesti tiltus. Stenkėmės būti visą apimančiais ir padėti sukurti gebėjimus. Galiausiai yra pasisakančių už didesnę valdžios kontrolę jei tokie žmonės laimės diskusijose, kils e, susiskal, suskaldyto interneto pavojus, o mums kils grėsmė netekti bendro atviro ir globalaus tinklo teikiamos naudos. Dėl tos priežasties mes turime laikytis ES vertybių ir remti atvirą daugiadalyvinį interneto valdysinos modelį. Taigi, kovokime kartu, kaip ES e, tinkamai atstovaujami ES išorėje, laikydamiesi bendros pozicijos, kaip paremti laisvą ir tvirtą internetą. Būtina užtikrinti, kad skaitmeninė transformacija teiktų naudą visiems piliečiams. Šiuo atžvilgiu e, svarbu interne... skaitmeninis pasitikėjimas ir įgūdžiai. Jums nepakanka. Greitų laikų gali pritrūkti maždaug 1 milijono kvalifikuotų informacinių technologijų darbuotojų Tai šokiruoja. Įsivaizduokite, kad 2015 metais pritruks vieno milijono kvalifikuotų IKT darbuotojų. Tačiau iš kitos pusės žinome, kad šiandieną jaunimo nedarbo lygis yra labai aukštas. Ir mm, kai kurioms šalims sunkiai e, sekasi su šia problema susidoroti. Kai kuriuose šalise jaunimo nedarbas siekia labai didžiulius lygius ir tokia situacija yra netoleruojama. Taigi, aš manau, kad jeigu mes galėtumėm suderinti mm, šiuo atžvilgiu e, pasiūlą su paklausa, e, būtų galima išspręsti daug problemų. Visi galime prisidėti prie šio trūkumo pašalinimo E, pavyzdžiui, organizuoti apmokymus. Ir daugelis mūsų jau dabar esame prisėmėsi pareigojimus tai daryti per didžiąją koaliciją skaitmeniniams darbams. Tai yra naujas bendradarbiavimo būdas ekonominiams lygoms gydyti. Tai ne retorika, o aiškus įsipareigojimai ir veiksmai, kurių ėmėsi ne tik komisija, bet ir pokyčių pasiekti galintis kiti asmenys, veikdami per visiškai naują partnerystės formą. Taip pat būtina užtikrinti, kad nepamirštame dalies gyventojų. Jūs greičiausiai puikiai žinote, apie ką aš kalbu. IKT specialisto karjera nepatraukli moteriams, kurios dažnai galvoja, kad IKT tai ne joms. Aš manau, kad jos klysta, Ši profesija tinka visiems, ir suteikia daug galimybių. Malonu, kad e, balandžio mėnesį bus organizuota merginų ir KT diena, siekiant pakeisti nusistovėjusi požiūrį. Būtent taip mes skatiname skaitmeninį atvirumą ir galimybės. Tačiau mums nereikia pamiršti ir inovacijų. Didelė inovacijų dalis galėtų atsirasti verslininkų dėka. Pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose dauguma naujų darbo vietų sukuria naujai atsiradusios dažnai internetinės įmonės. Europoje turime daug jaunų puikių inovatorių ir daug sėkmingų istorijų. Tačiau būtina sukurti tokią kultūrą, kuri pripažįsta ir vertina verslininkus. Tokioje kultūroje žmonių net baidytų nesėkmės pavojus, o įmonės kūrimo procesų jie turėtų išteklių ir jaustų paramą. šiuo atžvilgiu labai e, kalbu, labai svarbu akcentuoti jaunimą, e, kurie e, yra skatinami imtis verslo. Pavyzdžiui, Ispanijoje buvo įgyvendintos įvairios iniciatyvos, kurios, kuriuose, pavyzdžiui, dalyvavo 10 tūkstančių dalyvių. Taigi labai svarbios visos iniciatyvos, kurios paskatintų jaunuosius verslininkus. Manonu, kad ES biudžetu ir toliau bus remiamos inovacijos ir tyrimai. Horizontas 2020 gali suteikti postumį mūsų ekonomikai daugiau nei bet kada, o IKT potencialas turi būti išnaudotas maksimaliai. Esant paprastesniems taisyk, taisykliams, daugumai inovatyvių įmonių būtų paprasčiau gauti finansavimą, įsigyti daugiau prekių rinkoje ir didinti mūsų konkurencingumą. Horizontas 2020 e, programoje ir toliau bus akcentuojamos svarbiausios įgalinančios technologijos, pavyzdžiui, elektronika. Norėčiau sutelkti skirtingas tos ekosistemos dalis, kad teikiama parama būtų mažiau fragmentuota. Tai yra sukurti lustų Robus lėktuvą, kuris galėtų konkuruoti globaliu mastu. Lustinės inovacijos galėtų paskatinti rytojus transformacijas versle, sveikatos priežiūros, transporto ir kitose sektoriuose. O jeigu tie lustai būtų pagaminti Europoje? Būtent apie tai aš svajoju ir manau, kad galime tai padaryti. Mums taip pat reikia galvoti apie rytojaus itin sparčius tinklus. Per dešimt metų globalus duomenų srautas padidėjęs 33 kartus. Jūs teisingai išgirdote. 33 kartus. Todėl reikalingos 5G technologijos. Tačiau, ar e, ši technologija bus sukurta Europo, Europos pramonės remintis e, europiniais tyrimais ir kūriant darbo vietas europiečiams, ar mums už akių užbėgs kiti. Būtent dėl šios priežasties aš pakviečiau partnerius dalyvauti šios ryties e, viešaus ir privataus sektoriaus partnerystėje. Yra galimybė tapti globalių technologijų lyderių ir negalime ją nepasinaudoti. Beje, jai būtų skirta apie 50 milijonų papildomų ES investicijų. Be abejo, visi šie dalykai, atvirumas, galimybės, inovacijos priklauso nuo vieno dalyko, tai yra plačia juoščio ryšio. Europos piliečiam internetas yra svarbus. Jie stojasi į eilės prie parduotuvių, norėdami įsigyti naujausią įrangą. Jie protestuoja prieš taisyklės, kurios yra taikomos internetiniam turiniui. Tačiau visa tai netenka prasmės, jei nėra plačia juoščio patikimo ir greito interneto. Sausio mėnesį aš pristačiau dešimties punktų planą plačiai juošiam internetui kurio tikslas suteikti kiekvienam piliečiui tokį interneto, kokiu jie nusipelnė. Nuo tada ES lyderiai ženkliai apkarpė mūsų pasiūlymą dėl Connecting Europe priemonės, praktiškai nenumatydami finansavimo plačiai juoščiam internetui. Nepriklausomai nuo galutinio sprendimo esu pasiryžusi panaudoti tam tikslui visas mūsų prieinamas lėšas. Ar tai būtų Europos investicinio banko, struktūrinių ir investicinių fondų lėšos, nacionalinės ir regioninis finansavimas per naujos valstybės pagalbos mechanizmą. Jūs turite padėti perteikiant šią mano žinę savo kolegoms iš regionų ir biudžeto komitetų kad jeigu mes nepasinaudosime šią galimybę, tai turės, kaip ir patirsime didžiulį e, pralaimėjimą. Ir tikiuosi, kad Europos parlamento nariai neleis padaryti e, klaidos. Rengiame ir kitų priemonių, pavyzdžiui, pasiūlymą dėl universalių paslaugų ir tinklo neutralumo. Kita savaitė turės pasirodyti du mūsų pasiūlymai dėl plačiojuošio tinklo įrenginėjimo kaštų mažinimo. Mes turime e, kuo geriau pasinaudoti esamų dažnių spektrų, kal, kal, kalbant apie bevėlį internetą. Per mūsų bendrą rinką galime sukurti masto ekonomiką mūsų operatoriams, programinės įrangos kuriems ir kitiems. Tačiau šio rezultato nepasieksime, jeigu galvosime apie atskirą priemonę atskirai, apie kiekvieno slėptą interesą ar šalį. Negalime būti prisirišę prie ankstesnių sistemų. 20 amžiaus poreikių ar ankstesnių galių. Reikalingas e, toks požiūris, kuris e, žvelgtų į priekį, būtų ambicingas ir europietiškas. Tokia filosofija vadovaudamėsi mes sukursime mūsų bevėlio interneto veiksmų planą. Tačiau šios priemonės tik pradžia. Telekomunikacijų bendroji rinka dar nebaigta kurti. Pereitą savaitę Europos vadovų taryba paprašė mūsų pateikti konkrečių pasiūlymų dėl priemonių skirtų bendrai IKT rinkai dar prieš palio mėnesio vadovų tarybą. Tai yra puikia galimybė. Įsivaizduokite, ką tai reiškia plačiai mąstantis ir barjerų nepripažįstantis telekomunikacijų ir skaitmeninių paslaugų sektorius, sugebantis europietiškai mąstyti ir konkuruoti globaliu mastu. Tai ir geresnės paslaugos vartotojams, daugiau inovacijų ir integracijos. Daugiau jungčių, daugiau konkurencijos, didesnis pasirinkimas. Ir tikėkime, kad visa tai bus pasiekta. Bendra telekomunikacijų rinka suteiks mūsų ekonomikai 110 milijardų eurų per metus. Tai yra 0,8 procentus nuo BVP. Stengsimės šį tikslą pasiekti per artėjančius mėnesius. Taigi įsivaizduokite, kai, kad mano generalinėme direktore bus labai sunkiai dirbama. Tikiuosi, kad jau, jūs taip pat aktyviai dalyvausite e, diskusijose, tikiuosi, kad visi būsite aktyvūs, nes e, labai svarbu suteikti plačiai juosti internetą visiems ir užtikrinti susijęta ir konkurencingą kontinentą. Būtent tai mes ir turime menį, kalbėdami apie Europą. Ačiū komisarai už tai, kad atvykote, taip pat ir pasisakėte. Matau, kad po jūsų pasisakymo e, padaugėjo norinčių pasisakyti. Norėčiau kreiptis į kolegas. E, kolega Roji. E, žinau, kad turi būti kitoje vietoje 14, 16 valandą. Todėl galbūt, e, jeigu leisite, suteiksiu žodį jam pirmam. Prašome. E, Dėkuoju, gerbiame komisijos narė. Ačiū, kad e, suteikėte man. Sorry. Atsiprašau, kad komisijos narė yra pasirengusi mums taip padėti. Jūs paminėjote 110 milijonų eurų per metus. Tai yra nepaprastai didelė suma per krizę. Aš esu regionų plėtros fondo klausimų e, pranešėjas. Komisijos pasiūlyme apie tai nebuvo kalbama, bet e, toks jau buvo e, komisijos prioritetas. Iš regionų plėtros yra numat, fondo yra numatyta 150 e, sakyk, milijonų ir tai gali būti naudojama kaip prioritetas. Pirmiausia, užimtumui stiprinti. Antras dalykas. Mes deramės apie Europos inovacijų ir technologijų institutą. Suprantame, kad regionų fondas tam yra reikalingas, kad e, išlaikytume e, garantijas. Be to žinome, kad yra iškelta iniciatyva, e, kurios turėtume laikytis. Tokiu būdu mes galėtume išspręsti ir užimtumo klausimus, ir profesinio išsilavinimo klausimus. Apgailestauju, ponė, kad taryba neapibrėžė tokių pat prioritetų, apie kokius mes kalbame čia. Parlamentas, e, tarp kitko, e, labai akcentavo, kad ES turi siekti maksimalių galimybių E, jūs e, e, esate iškelsiu nemažai šūkių, kurie yra iki šiol išlaikomi, pavyzdžiui, plačiojoščio ryšio plėtros klausimas ir kitos temos. Aš manau, kad mes visi kartu turime siekti tokių prioritetų. Kaimo plėtrai dar dabar egzistuoja labai daug įvairių uh, iniciatyvų, bet bendrai aš galiu pasakyti, kad jūs visapusiškai remiu. Ačiū už jūsų pateiktą informaciją. O dabar norėčiau suteikti žodį kolegijai Del Castillo, trys minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkui, e, gerbiamo komisijos narė, sveikiname jūs čia, džiaugiamės jūs čia matydami. Sakėte, kad liko dar labai daug laiko, bet iš tiesų mūsų kadencijoje liko labai mažai laiko. mums e, būtų e, gana sunku dirbti parlamente. Po, bus gana sunku dirbti parlamente po vasaros atostogų. Bet kaip ten bebūtų, dar ir per savo kadenciją mes galime pasiūlyti vizijas ateičiai. E, tai labai svarbu padaryti, tai būtų tarsi galimybė įvertinti mūsų pačių kadenciją. Ypač aš e, norėčiau e, išskirti mintį, kad e, padėties įvertinimas e, turėtų būti pozityvus, nes visas sektorius pajudėjo į priekį. Europos ekonomika tapo konkurentingesnė ir dinamiškesnė. Taigi, manau, kad tai ir buvo pagrindinis indėlis. Jūsų. Mes laiko neturime daug, taigi prie šio klausimo visuomet galėsime sugrįžti. O aš iš esmės norėčiau porą trejata dalykų išskirti. Pirmiausia, taryba paprašė, kad Europos komisija parengtų priemonės mūsų komunikacijos rinkai visapusiškai išplėtoti. Ar galėtume šiek tiek detaliau pristatyti kokius pasiūlymus Europos komisija teiks, kad būtų galima atsakyti į tarybos prašymą. Antras dalykas, kalbant apie spektrą ir spektro valdymą. Tai turi būti daroma neapsiribuojant nacionaliniais teisės aktais. Ar egzistuoja kokia pažangos perspektyva, Ir galiausiai dėl e, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės, Connecting Europe priemonės. Ar Europos komisija turi konkrečių minčių apie tai, kas būtų galima padaryti dabartinėmis biudžeto sąlygomis? Galiausiai, man atrodo, kad Europai yra gyvybiškai svarbu, bent jau dabar, E, pasirūpinti, kad valstybės administracija taptų skaitmeninė. Jeigu mes tai padarysime visose valstybėse narėse, tai e, tiesą sakant, vykdysime revoliuciją. Aš nemanau, kad tuo klausimu ženkliai pasistumėjome į priekį. Todėl būtų pats laikas apie tai iš naujo pagalvoti net jeigu to ir negalėsime pabaigti per šią kadenciją. Parola. Ačiū Pilar. Dabar žodis e, tikau socialistų frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijos nariui už tai, kad jis šiandien čia atėjo. Noriu dar kartą ją pasveikinti su tuo, kad Ji iškėlė iniciatyvą dėl merginų informacijos ir komunikacijų technologijų srityje. Šią iniciatyvą reikėtų įgyvendinti, nes e, kalbame apie žmogiškųjų išteklių potencialo neišnaudojimą. Be to, informacijos ir komunikacijų technologijų sritis e, atveria didžiulį užimtumo potencialą Dėl tos priežasties aš norėčiau jūsų gerbiamą komisijos narę e, pasakyti, kad parlamentas jūs remia ir paprašyti, kad jūs nesutiktumėte su biudžeto apkarpimais numatytais kitoje daugiametėje finansų programoje. E, ir turiu galvoje konkrečiai Connecting Europe priemonę ir informacijos komunikacijų technologijų komponentą. Europai tai yra reikalinga, ypač kai kalbame apie valstybės administravimą, apie uh, E, elektroninio valdymo sistemas, apie visuomenės modernizavimą. E, Šis finansavimo sritis tampa nepaprastai svarbi. Informacijos komunikacijų technologijos nulėmė daugą. Tai iš esmės reiškia darbo vietas. Todėl aš norėčiau, kad jūs žinotumėte, jog parlamentas jūs remia, kai e, sakome, kad reikia nesutikti su biudžeto apkarpimu darbo vietas kuriančiose srityse. Taip pat norėčiau iškelti, paminėti keletą iniciatyvų aprašytų komisijos e, programoje. Elektroninių e, sąskaitų faktūrų išdavimo sistema. Ši iniciatyva turėtų pasirodyti jau šių metų antroje pusėje. Ir e, pagal tą priemonę labai daug naudos būtų galima pasiekti viešiesiems pirkimams. Taip būtų galima šią sritį geriau išplėtoti. Kalbant apie dėsų, de, e, debesų kompiuterijos strategiją, aš žinau, kad Europos komisija pateiks tokią strategiją. Žinau, kad pramonininkai šios ryties laukia, mes irgi. Ir aš norėčiau sužinoti, kas įeitų į šią iniciatyvą. Taip pat reikia kalbėti apie e, tarnybinius susitarimus. Aš žinau, kad jūs norite sumažinti plačiajuoščio ryšio e, kaštus, e, kalbant apie struktūros paskirstimą ir Europos masto struktūros sukūrimą. Manau, kad ši iniciatyva yra labai svarbi, mes labai norime, kad ji būtų įgyveninta. Kada Europos komisija pasiūlys tai. Laiko mums lieka nebedaug, kai mes galėtume viską pabaigti per savo kadenciją, šie pasiūlymai turi būti pateikti labai greitai. Ir galiausiai, kokiu priemonių siūlysite Europos tarybai e, spalio mėnesio susitikimui, nes parlamentas norėtų jūs paremti ir aš manau, kad mes visi kartu galime parengti priemonę, kuri Europos pramonė ir visuomenė e, ištobulins. Ačiū. Tai ačiū. Dabar dvi minutės kolegai Madurel. Muchas gracias, prezidenta. Senyor... Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Aš norėčiau e, paremti mūsų kolegoms rūpimas e, rūpimus klausimus, tiesiog mūsų kolegas, kuriems rūpi biudžetinės problemos. Ir pažiūrėkime, ką jie galvoja apie skaitmeninę darbo atvarkę. Tai būtų susiję su ateities projektais, tokiais dalykais kaip e, e, nuotolinio kompiuterių išteklių valdymo sistema ir panašiai. Biudžeto apkarpimai e, apsunkins tikslų įgyvendinimą. E, turiu galvoje tuos tikslus, kuriuos išsikėlėme 2020 metams. Sunku įsivaizduoti, kaip mes galime e, išplėtoti skaitmeninius tinklus, turėdami tokius e, biudžeto apkarpimus. Be to bus sunku įvesti elektroninės paslaugas piliečiams. Skaitmeninis sektorius turėtų būti mūsų ekonomikos atgaivinimo kertinis akmuo. Kaip mes galėtumėme maksimaliai išnaudoti jo naudą ekonomikos atgaivinimui, jeigu biudžetas yra sumažintas. Galėtume aptarti daugybę klausimų. Jūs minėjote struktūrinius fondus. Bet aš manau, kad mums iš tiesų reikia pirmiausia galvoti apie Europos sanglūdos politiką. Visi sutinkame, kad privatus finansavimas atlieka labai svarbu vaidmenį mūsų infrastruktūroje Turime tam tikrų specialių finansinių priemonių siejamų su privačiais e, investuotojais, net jeigu tarybos e, biudžeto pasiūlymas e, šią sritį padaro kur kas mažiau patrauklę. Privačios investicijos reikalauja labai aiškios juridinės bazės, kad mes galėtume apibriežti operatorių teisės ir prievolės. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, kada galime tikėtis pasiūlymo reglamentui dėl telekomunikacijos tinklų. Žinote, kad šiuo metu mums yra svarbiausia kartu dirbti, kad pasiektume pakankamo finansavimo. Be bejonės jūs galite mūsų komiteto paramos tikėtis ir galite pasikliauti mano frakciją taip pat nes nepakankamos investicijos šiandien turės rimtų padarinių rytoj. La parola, la kolega... Ačiū dabar žodis kolegai Thompson. Ačiū pirmininkė. Man taip pat labai malonu, kad jūs čia atvykote, nes mus taip pat šokiravo tarybos pateiktas pasiūlymas. E, labai buvo keista, kad e, finansavimas e, plačiajuoščiam internetui praktiškai buvo sumažintas 90 procentų, o juk plačiajuostis internetas yra įtin reikalingas nutolusiuose vietovėse. Jūs pasakėte, kad plačiai juostas internetas yra reikalingas kaip deguonės Europos geroviai. Taigi aš norėčiau paklausti apie e, finansinius dalykus. Sakote, kad galite pasinaudoti struktūriniais fondais, tačiau ne visada. Taip pat e, pateikėte ir kitų pasiūlymų. Tačiau kada mes galėsime sužinoti, e, kas galėtų pakeisti tuos 8 milijardus eurų, kurie nebuvo skirti? nes būtent finansavimas yra labai svarbus e, skaitmeninės darbo tvarkės e, įgyvendinimui, taip pat ir plačio juoščio tinklo plėtrai. Taigi tie būtų dėl plačio juoščio juosto, e, juoščio interneto, tačiau ir aš manau, kad Europos parlamentas jūs parems, nes daug žmonių kelia klausimą, kas atsitiks su plačio juoščių internetu, ypač uh, nutolusiuose vietose. E, žmonės e, nori ir toliau ten gyventi ir todėl labai svarbus e, plačiai juostis internetas. Puiku, kad kalbame apie, apie internetą, apie IKT technologijas, tačiau aš manau, kad pusė ES piliečių nežino net kaip pradėti naudotis kompiuteriu, kaip jį įsijungti. Taigi aš manau, kad reikia organizuoti apmokymus tokiems žmonėms, kad jie nebijotų kompiuteriu. Taigi, aš manau, kad iš socialinio fondo turėtų būti skiriamos lėšos kompiuteriniam raštingumui. Pavyzdžiui, mano e, šalyje 2015 e, metais visas viešasis sektorius bus e, skaitmeninis, o atsižvelgiant į tai, kad beveik pusė žmonių nesupranta netgi tai, kas yra informacinės ir kompiuterinės technologijos, yra problema. Ir ją reikia žiūrėti rimtai, antraip na, žmonės tiesiog ant mūsų supyks dėl to, ką mes darome. Taip pat norėčiau sureaguoti tai, ką jūs pasakėte dėl moterų ir mergaičių. Kalbant apie IKT įmonės, e, ten daugiausiai dirba vyrai. E, vakarų pasaulyje. Manau, kad situacija Rumunijoje, pavyzdžiui, skiriasi, tačiau vakarų pasaulyje e, praktiškai KT tai įmonėse nedirba moteris. O mes turime e, sutelkti patį geriausią talentą, pritraukti pačius geriausius specialistus nežinau, ar pačios įmonės patenkintos atsirinkdamos darbuotojus iš 48 procentų ES gyventojų. E, juolab, kad jūs sakote, kad e, artimuoju laiku pritruks e, kvalifikuotojų KT specialistų, todėl reikia padaryti šią profesiją patrauklę moteriams. Ačiū, dabar žodis Karvalio. Ačiū pirmininkė, dėko, e, ačiū e, komisariai už paaiškinimus. Norėčiau pakomentuoti e, IRT horizontą 2020. Norėčiau pateikti Jums porą prašymų susijusių su IRT ir horizonto 2020. -aisiais. 2020. Žinome, kad IRT priklauso antrajam ramšiui, tačiau visgi e, jis susijęs ir su visais kitais ramšiais, nes e, tai susijęs su mokslu, su inovacijomis ir apskritai visais visuomenės iššūkiais. Mes e, pateikėme pasiūlymą išplėsti E, mūsų faktų schemą, kuri pasiteisino Europoje ir labai naudinga ne tik technologijoje, bet ir mokslui. E, mes dėrėdamiesi su taryba e, šiek tiek susidūrėme su sunkumais, norėdami įtikinti tuo tarybą ir pirmininką. Tad prašyčiau jūsų atkreipti dėmesį tą vadinamą greitąją schemą, tą scheme. Toliau norėčiau dėl prieigos prie leidinių. Svarbu užtikrinti, kad jie būtų atvira ir mes prašome, kad komisija parodytų, kokiu būdu galima būtų pas, paremti pat, tvarų verslo modelį horizonte 2020-aisiais, e, norint užtikrinti, kad būtų laisva prieiga prie e, visų leidinių ir kad mes galėtume pritraukti geriausius e, tyrėjus ir mokslininkus. Jie nori spausdinti geriausius straipsnius ir svarbu, kad svarbu, kad e, jie nebūtų atgrasomi nuo to, e, kad galėtų dirbti su mumis. Jie turi, turi turėti laisvą prieigą prie leidybos. Ir manau, kad tai būtų labai gerai užtikrinti, numatyti gyvendinant horizont, 2020 metų horizontą. Ačiū. Pone Elė, ačiū komisarė už tai, kad esate čia. Norėčiau kai ką pabrėžti. Mes neturėtume suplysti, stengdamėsi vienas kitam įtikti ir nurodami, ką blogai nusprendė e, taryba dėl Connecting Europe instrumento. Vienintelis dalykas, kas mums nepatinka, tai yra nustatytos lubos, o dėl viso kito dar nėra susterėta. Ypatingai, jeigu pasižiūrėtume, kaip buvo sudarytas Connecting Europe, buvo padalinta į biudžetas buvo padalintas per pusę, į tai trauktas struktūriniai fondai, tačiau buvo mažai lėšų skirta plačiošiams tinklams, tačiau daugiau lėšų buvo skirta kitiems tikslams. Ir Europos parlamentas e, neprašo tai pakeisti, tačiau keliame klausimą, kaip e, taryba e, nusprendė, kodėl taryba nusprendė tai padaryti. Tai yra politinis klausimas. O praktiškai kalbant, mes turėtume ieškoti sprendimų, nes tai, ką pasiūlė taryba, tai yra tam tikra, tam tikra lankstumą. Na, mes galėtume sukurti kažką panašaus kaip fondas ir iš to fondo grįžtantis pinigai siektų maždaug 45 milijardus. Ir mes galėtume tas lėšas skirti tam tikriems tikslams. Taigi praktiškai galima būtų nuspręsti, numatyti kitokią pusiausvyrą Connecting Europe instrumente, nes e, yra labai didelė suma struktūrinių fondų, tačiau tam tikrą prasme tam tikrus procentus galėtume skirti tų pinigų, kurie jau yra fonduose. Taigi mes galėtume nustatyti prioritetus. Pavyzdžiui, pirmas tulpelis buvo e, susijęs su tam tikromis kitomis rytimis, pavyzdžiui, žemės ūkiu ir struktūriniais fondais, todėl e, e, grįžtamieji pinigai turėtų būti paskirstomi tokiu ir tokiu procentu tam ir tam tikslui. Taigi manau, kad e, Digital Europe ir Connecting Europe galėtų būti pirmasis prioritetas. Ir parlamente tai galima būtų padaryti paprastai, jeigu mes priimtume, pritartume luboms ir kolegos iš Žemės ūkio sektorius ir struktūrinio fondo gal, turėtų pritarti, kad visgi skaitmenizavimas yra vienas iš svarbiausių prioritetų e, taip pat ir kaimo vietovėms. Nes tai padės e, suvienodinti gyvenimo sąlygas visoje Europoje. Taigi parlamentas galėtų tai nustatyti kaip pirmąjį prioritetą. Tačiau dabar mes turėtume vien su kitu kalbėtis. Na ir pasižiūrėsime, Ar tie pranešėjai, kurie rengia pranešimus apie horizontą 2020 ar apie kitus dalykus, ar jie parengs kažką praktiško. Mes neturėtume laukti komisijos ar tarybos pasiūlymų, viskas yra mūsų rankose, neturėtume nieko laukti. Ačiū. Ačiū kolega Prodi. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė, kad atvykote į komitetą. Iš tiesų aptarėme labai aktualius klausimus. Nes mes priklausome nuo šių technologijų ir e, mūsų priklausomybė su kiekviena diena yra e, didesnė. Informacinis saugumas yra labai svarbus e, mes dažnai informacinį saugumą vertiname tik tai per vieną perspektyvą, Tai yra per inter, in, e, internetinės atakas. Tačiau aš norėčiau e, paminėti apie e, kitokius informacinio saugumo aspektus. Pavyzdžiui, dažnai yra pavagiami e, informaciniai duomenys siekiant vieno ar kito tikslo. Taigi norėčiau sužinoti, ar ES lygmenių įmamosi veiksmų šiuo klausimu. Ačiū. Dabar žodis kolegai Ulskok. Ačiū už man suteiktą žodį. Kaip tik dabar aš rengiu pranešimą apie elektroninės identifikacijos failus dosijai. Ir aš vis dar tebesu tam etape, kai reikia susitikti su labai daug žmonių. Ir aš stengiuosi apibendrinti visus pokalbius, visus seminarus. Ir matau, kad žmonės turi nepaprastai aukštus lūkesčius, kad mes pateiksime aiškius pasiūlymus dėl elektroninės identifikacijos. Uh, Ir taip sakoma, kad mes išspręsime ir darbo vietų problemas, ir ekonomikos augimo problemas, ir vidaus rinkos problemas. Su tuo yra siejami nepaprastai dideli lūkesčiai. Kita vertus, kitoje pusėje mes dažnai susitinkam valstybių narių atstovus kurie mano, kad viskas yra gerai taip, kaip yra. Ir jie sako, pažiūrėkit, pas mus yra geriausia sistema ir nieko nereikia keisti. E, iš to mes turime parengti gerą pasiūlymą ir aš tikiuosi, kad e, mes dar turėdami šiek tiek laiko sugebėsime tai padaryti. Išsakysiu tik keletą pastebėjimų. E, Beveik viskas, kas prasideda e, su dideliais lūkesčiais, e, baigėsi šiek tiek kitokią padėtimi. Paaiškėja, kad mes per darybų procesą nepajudame nei vieno milimetro. Negalėtume šiek tiek vieni kitų geriau paskatinti, kad bendrų tikslų kartu e, abiejų pusių labui, visų pusių labui pasiektume. Pone Merkis. Ačiū pirmininkė. Norėčiau užduoti komisariai vieną klausimą. Dėl Connecting Europe Facility. E, daugumai mūsų kolegų, taip pat ir iš nacionalinių parlamentų, Connecting Europe Facility yra labai svarbi ir suteikianti daug galimybių. E, tačiau, kaip matome, jai e, skirtas biudžetas yra ženkliai sumažintas. Toliau skaitmininė darbo tvarkė. Ir norėčiau paminėti telekomunikacijų įmonės, kurios tvarko asmeninis duomenis. E, per tam tikrus tinklus. Taigi, ar panaudojant Connecting Facility E, priemonę galima plėsti esamus e, tinklus. E, tik apskritai norėčiau paklausti, kokia yra Connecting Your Facility teikiama nauda ir ar, pavyzdžiui, dėl jos panaudojimo plečiant tiklus nebus pažįsti kokie nors duomenų apsaugos principai. Ačiū dabar žodis komisariai. Thank you. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man tarp kitko tikrai susidaro jausmas, kad kuris ir jūs atrodo persikioja, kad mes einam tuo pačiu keliu. Jau porą trejetų metų aš taip jaučiuosi. Jūsų komitetas ir komisija puikiai supranta, kad nebereikia kalbėti apie skaitmeninimo e, reikalingumą ir tikslumą. E, nereikia kalbėti apie tai, kad šis dosie yra susijęs su visais kitais sektoriais. E, apie tai esu daugybę kartų kalbėjusi. Tai yra horizontalusis dosie, jis yra susijęs tiesiogiai su piliečiu ir mano nuomonė tai yra geriausia įmanoma sritis, e, leidžianti piliečiui pademonstruoti Europos pozicijos reikšmę, skaitmeninant rinkas. Be to tai yra susijęs su visomis e, kitomis veiklos rytimis, kai kurios iš jūsų, kai kurie iš jūsų narių jau apie tai kalbėjo, kad tai, tai yra susijęs su energetika, bet tai yra susijęs su sveikata, su kultūra, su kuo tik norite. Bet e, dabar man susidaro įspūdis, kad e, jūs mane remiate iš tiesų. Žinoma, už tai aš esu dėkinga. Mm, aš esu jau tokio būdo, kad e, kai laikai tampa sudėtingesni, aš pasidarau dar labiau kovinga. Ir kartais e, aš pati nustembu, e, diplomatiškai kalbant, kad taryba priima sprendimus neišnaudodama galimybių, bet tarsi žengdama žingsnį atgal. Kaip ten bebūtų, praėjusią savaitę vykęs vadovų susitikimas man suteikė vilties. E, tarybos e, e, nariai prašė, kad komisija pateiksų juodraščius tarsi skaitmeniniai vieningai rinkai sukurti. Taigi visi žinome, apie ką kalbame, diskutuodami apie skaitmeninę rinką. Jūs apie tai minėjote. Taigi čia šiokių tokių prieštaravimų yra, bet kaip ten bebūtų, aš esu dėkinga už jūsų paramą, dėkinga už konstruktyvą ir, kuri, konstruktyvą ir kūrybišką požiūrį. Aš pati ką tik viską pasižymėjau, ką jūs sakėte, ir aš manau, kad rasime išeičių, kurios nebūtinai gali būti priimtos kaip galutinis sprendimas. Aš vis dar prisimenu mūsų pirmuosius susitikimus jūsų komitete, kai man reikėjo paaiškinti, e, kam iškilo grėsmė ir apie ką mes čia kalbame. Ir aš tada sakiau, kad kiekvienas europietis turi tapti skaitmeninis. Tada aš tai sakiau ir dabar galiu tą patį pakartoti. Toks posakis iki šiol išlaiko aktualumą. Negalime kalbėti apie bendruomenių suskaldimą. Negali būti taip, kad jeigu gyveni kaime, tai esi antrarūšis pilietis. Taip negali būti. Labai teisingai yra pasakyta. Ponas Sėlė apie tai kalbėjo. Bet jeigu suteikėte galimybių piliečiams, o jūs visi apie tai kalbėjote, tai nereikia atskirti, suskirstyti žmonių nei pagal amžių, nei pagal gyvenamąją vietą ar pagal valstybę narę, ar jūs gyvenate kaime ir mieste. Vėlgi, tai yra susiję su elektroniniu e, būsto sistema, tai yra susiję su kultūra, tai yra susiję energetika, tai yra susiję su sveikata. Jeigu pradėsite skirstyti žmonės, padarysite labai didelę klaidą, nes e, žmonės neturės tokių galimybių, kokios jiems buvo prognozuojamos. Kalbant apie Connecting Europe Facility, CEF, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Man tai buvo labai įdomus, daug iššūkių iškėlęs planas, kartu su Europos investicijų banko pirmininku labai ilgai apie tai diskutavome. Buvo pasiūlyti 9,2 milijardai pagal Europos infrastruktūros sujungų priemonę CEF e, skaitmeninimo programams ir tai turėjo atsverti kūrybinę priemonę, kurią mes turėjome panaudoti pagal Europos investicijų banką. Ir tada buvo pradėta kalbėti apie 80 milijardų eurų. Tokia suma jau yra rimtesnė. Pirmininkė, žinot, jeigu turime jau 80 milijardų eurų ir E, jie yra skirti kaimo teritorijoms ir toms zonoms, kurios paprastai kalbant nėra įdomios privačiam sektoriui. Ir e, mano nuomonė, tai buvo pirmoji tarybos e, mąstymo klaida. Kartais taryba pasinaudodavo tokiu argumentu, tarsi tokius klausimus turėtų spręsti pratus verslininkai. Ne, tai buvo klaida. E, privatus verslininkai nemėti savo pinigų nepelningai veiklai. Aš galiu suprasti, kodėl. O mes savo atveju nešame atsakomybę už e, socialinę naudą. E, todėl mes e, turime suprasti, kad yra naudinga investuoti į tas rytis, lygiai taip pat kaip į sveikatą, energetiką ir ką kitą. Taigi matome, kad Daugiau negu 8 mažiau negu 80 milijardų eurų bus išleista kaimo teritorijose tam tikslui. Jūs teisingai pastebėjote, kad e, ta suma nuo 9,2 nukrito iki 1 milijardo ir tam tikrą prasme tai yra aišku ženklas, kad jūs nesupratote, kam iškilo grėsmė. Taigi aš kartais pati save kaltinu. Ir keliu klausimą, ar mes nepakankamai sugebėjome išaiškinti, apie ką čia eina kalba. Bet e, taip galime mąstyti tik apie praeitį, o dabar turime suprasti, e, kad e, dabar reikia kitokių veikimo būdų ir tai yra teisingas pastebėjimas. Ir jums visiems dalyvavusiems tame procese, o tarp jūsų buvo nemažai kolegų, pirmi, komitetų pirmininkai, frakcijų pirmininkai, e, turėjote aiškiai suprasti, kad struktūrinių fondų programos e, gali būti e, naudingos, ypač jeigu IKT ir plačiajuosis ryšys bus suderinta pagal informacijos koncentravimo planus ir tą būtų galima padaryti pagal struktūrinių fondų investicijas. Čia mes kalbame apie tarybos poziciją. Taryba ką tik tai pasiūlė. Bet čia aš nuoširdžiai tikiuosi, kad jūs sugebėsite veikti. Aš jau anksčiau žinojau, kad pasikeisus Lisabono sutarčiai, sutarčiai jūs galėsite kur kas geriau e, išaiškinti ir prastumti tokius e, tarsi išskirtinius procesus. Taigi sudėtingas dabar laikotarpis mūsų laukia. E, E, porą mėnesių iki vasaros atostogų liko ir per tą laiką yra labai svarbu išnaudoti visas galimybės. Mes negalim kalbėti apie Europos suskaldimą, mes kalbam apie skaitmeninę darbo atvarkę. Dabar peržvelgiu jūsų klausimus ir pastebėjimus bei kūrybinius pasiūlymus. Taip, taryba prašo E, ir demonstruoja, kokios svarbios dabar yra skaitmeninės rinkos. Mes kalbame apie vieningos rinkos skaitmeninimą, apie pusimus ekonomikos deguonį, galima sakyti. Be abejo, mes visą tai e, vertiname kaip tarybos pageidavimą ir kitas tarybos susitikimas įvyks spalio mėnesį, mes pasiūlymą pateiksim tam laikui. Pilar klausė, ką mes rašysime į tą vadinamą juodraštį. Porą dalykų akcentuosime, mes dabar bandome surinkti visus pasiūlymus, idėjas, bandome stumti ir traukti. Ir akivaizdu, kad kai kalbame apie telekomų rinką Europos Sąjungoje, Turime suvokti, kad ji susideda iš 27 atskirų e, nacionalinių telekomų rinkų. Taigi tai yra fragmentuota sistema. Ir tai būtų galima užrašyti kaip etiketę - fragmentacija. Ką reiškia fragmentacija? Vartotojų pasirinkimas yra ribotas. Ir e, kai kalba apie verslą, pavyzdžiui, telekomo operatorius, mes suprantame, kad jie negali pasinaudoti e, visos ES sistema ir negali aptarnauti visos ES rinkos, todėl ir negali geriau e, nukreipti investicijų ir konkuruoti tarptautiniu mas, e, pasauliniu mastu. Tam tikrą prasme galėtumėm tai palyginti su bankininkystė, kaip mano kolega, kad sakė. E, galėtume skurti kažką panašaus kaip bankininkystės sąjunga. Jeigu pateiksite pasiūlymą, kuriame bus pristatytas panašus požiūris, kad visiškai būtų užbaigta ES skaitmeninių komunikacijų vieninga rinka, tai turėsime atsižvelgti į tą faktą, kad iki 110 milijardų tas dalykas galėtų atnešti mūsų ekonomikai kiekvienais metais. Jeigu mes turim tokią galimybę, tai mes, manau, turėtumėm ją naudoti, reaguodami tarybos prašymą. Aš pati pateiksiu visą paketą priemonių ir kartu su jumis glaudžiai bendradarbiausiu laiku, kad mes galėtume iki lapkričio mėnesio išsiaiškinti, ar iš tiesų būtent to mums reikia ir ar mes visi kartu to siekiame e, rinkoje. Mergaitės informacijos ir komunikacijų technologijų srityje. Iniciatyva dėl mergaičių dalyvavimo. Yra išsakyti du argumentai, bet jų gal yra ir daugiau. Bet pagrindiniai yra tokie, kad būtinai reikia moterų, mergaičių. Ir kas yra svarbiausia? Kol kas ši mūsų gyventojų dalis dar nėra išnaudota. Ir dažniausiai pradėti reikia labai anksti, dar pradinėje mokykloje, kad e, aiškiai būtų pasakyta, kad e, to amžiaus, maždaug dešimties metų mergaitės, įvairiausius technologinius įrenginius naudoja taip pat sėkmingai e, ir protingai kaip ir berniukai. Bet e, tiesą sakant, vėlesnėme amžiuje pradama galvoti, kad tas sektorius yra mergaitėms nepatrauklus. Mes e, mergaičių iniciatyvą IKT srityje turėtume pradėti gyvendinti kuo anksčiau, o kol kas įdomu yra tai, kad mes pradėjome dirbti su pramonės universitetais įsteigėme tam tikrą tarsi koaliciją ir prašome bendrovių šioje srityje sutelkti visas įmanomas pastangas ir įvertinti, kaip ši problema galėtų būti išspręsta. Viena vertus mes žinome, kad jaunimo nedarbo skaičiai yra nepaprastai aukšti, mano nuomonė tai yra nevaaiškinama ir nepateisinama. Kitas dalykas žinome, kad IKT srityje yra milijonas E, tuščių darbo vietų, kurias reikia užpildyti iki 2015 metų. Taigi turime būti aktyvesni. Viena iš iniciatyvų buvo pasirašyta Hanoveryje per e, didžiąją parodą. E, jūs ir kaip ir įvairios bendrovės, esate padarę labai daug darbo išaiškinant, e, kokius kriterijus reikia tenkinti, kad galėtų daugiau mergaičių būti šioje srityje. Kas turi būti įrašyta mergaitės gyvenimo prašyme, kad ji e, galėtų gauti tokį darbą. Jeigu tam tikri kriterijai bus tenkinami, tai gal mergaitė ir pasiseks gauti gerą darbą. Taip pat kalbėjome apie nuotolinio kompiuterių išteklių valdymo strategiją. Silvija apie tai kalbėjo. Savo pradinėje kalboje sakiau, ir Pilar turbūt greitai pateiks pranešimą, kurio pagrindu mes galėsime dirbti šis klausimas turi būti sprendžiamas. Vakar aš susitikau su pirmininku Tomas Silves, kuris vadovavo aukšto lygio specialistų grupiai nuotolinio kompiuterinių išteklių valdymo srityje. Jis teigė, kad e, jie planuoja, jog per kitą posėdį maždaug po poros mėnesių tiksliau pasakyti, e, kam, kas yra aktualiausia ir kas turi būti padaryta. Ir tiesą sakant, e, buvo labai įdomu kalbėti su buvusiu Estijos prezidentu. Jis anksčiau yra sukūręs e-house elektroninio namo sistemą ir tai buvo labai puikia iniciatyva. Taigi mes su juo tiksliau aptarėme konkrečius kaštų klausimus, bet aptarėme ir kibernetinio saugumo problemas. O dabar peršoku prie kito klausimo. Mes visi puikiai žinome, kad dar yra daug europiečių, kurie e, niekad nėra naudojęs internetu. Galėčiau vieną pavyzdį pateikti. Ta, vien Italijoje ir ne tik Italijoje 40 procentų gyventojų nėra niekad naudojęs internetu. Tam tikra prasme tai yra signalas mums visiems akcentuoti interneto reikšmę. Kartais taip atsitinka todėl, kad žmonės nepasitik internetu arba galvoja, kad jie nesugebės to padaryti arba kad tas internetas nėra pakankamai saugus. Turime aiškiai tą pasakyti Italijos vyriausybei ir ypač ministrui, kuris yra atsakingas už Italijos skaitmeninę darbo tvarkę kad jie turi stengtis e, įgyvendinti reikalingiausius dokumentus, kad daugiau italų suprastų, kokia yra interneto nešama nauda. Bet e, būtų racionalu atsižvelgti ir į kibernetinį saugumą. Kalbant apie strategiją, kurią paskaipė Kesė Aštas, Esilija Malmström ir aš komisijos vardu, ir atitinkamą direktyvą. E, reikia pasakyti, kad mes tikimės pasirašyti susitarimą su parlamentu. Tikimės, kad tai vyks padaryti, kol jūs pradėsite e, svarstyti kitus savo darbo atvarkės klausimus. Aš e, nuoširdžiai tikiuosi, kad tai bus patarta kuo greičiau ir pranešėjas šiai direktyvai, taip pat bus paskirta, pranešėjas šiai direktyvai bus paskirta greitai. Okay, about um, Mrs. Cavallo was mentioning the open access for publications. E, taip pat e, kalbėjote apie prieigą prie leidinių. Taip, vakar mes e, kalbėjome apie tai, jog viso pasaulio mokslininkai ir tyrėjai nori atviros prieigos prie leidinių. Mes praradome šitą galimybę, mes e, dabar stengiamės e, įgyvendinti tai, kas prarasta, atstatyti, tai, kas prarasta. Dabar dėl plačia juošių tinklų. Mes visi susierziname, jeigu gatvė Um, būna uždaryta tam, kad būtų nutiesti elektros tinklai. Paskui po savaitės ta gatvė vėl uždaroma tam, kad būtų nutiestas plačiai juos šis tinklas. Turėtume mes tai daryti suderindami šitas tinklų tiesimo iniciatyvas, turėtume koordinuoti inžinerinės statybas ir taip sutaupyti milijardus eurų. Ir E, spalio mėnesį pasirodančios iniciatyvos dalimi ir bus šitas klausimas. Dabar 2020 horizontas daugiausia kalbės apie schemas, kurios e, bus atviros, greitos ir lengvos. Ir gerbiamas parlamentaras Prodis kalbėjo apie kompiuterinius išteklius. Visa tai yra susiję su internetiniu saugumu ir tai taip pat yra didžiulis prioritetas mums. Jeigu nebus užtikrintas internetinis saugumas, tai žinome, kad pasaulyje, kažkur kitame pasaulio gale esantys žmonės mielai suras silpnasias internetinės sistemos vietas ir jomis pasinaudos. Todėl labai svarbu spręsti šitą klausimą ir mūsų tarptautiniai partneriai jau sprendžia internetinio saugumo klausimus. Ir beje, internetiniai nusikaltimai skiriasi nei e, nusikalstamumas fizinėme pasaulyje, nes E, jis tiesiog skiriasi. Ir dabar dėl elektroninės identifikacijos. Tai jo, e, ji reikalinga vykdant elektroninius sandorius. Ir reglamentas paskatins e, naudoti skaitmeninės paslaugas, taip pat didins ir mūsų konkurencingumą ir smarkiai prisidės prie skaitmeninės rinkos vystimosi. Taip pat jūs paminėjote pažangiuosius moks, miestus ir jų technologinį aspektą, bei tai, kaip mes galėtume susijęti energetiką, transportą ir mobilumą. Tai ženkliai prisidėtų prie 2020-2020 e, energetikos ir klimato tikslų. Mes e, reikalavome tokių sprendimų, kurie patenkintų e, suderinamumo reikalavimus, kad piliečiai tarpusavėje bendradarbiautų ir beje, kiekvienas miestas turi būti būtrus, keisdamasis geriausią praktiką. Ačiū. Bene, grazie, komisario. Dėkoju komisariai. Jūs pateikėte atsakymus E, kurie yra labai samus. Tad norėčiau padėkoti Jums už atvykimą. Bendradarbiausime per artimiausius mėnesius ir Jūs informuosime apie mūsų kitą bendrą posėdį. Taigi ačiū dar kartą, kad atvykote. Thank you. Bene, proseguiamo. Teskime darbus ir dabar norėsiu teikti žodį kolegai Užkok, e, kuri turi pateikti mums informaciją apie Europos parlamento delegacijos pasiektus rezultatus klimato kaitos konferencijoje Dohoje. Aš norėčiau šiek tiek pristatyti, kas įvyko. Praėjo trys mėnesiai nuo to, kai delegacija grįžo iš Dohos, bet vis tik, aš manau, yra verta pristatyti trumpą ataskaitą. Kadangi turime suformuoti aiškę poziciją, kad kitam posėdžiui galėtume geriau pasirenkti, o ir tas kitas susitikimas atvyks. 15 buvo narių delegacijoje, daugelis iš ITRE komiteto Programa buvo nepaprastai intensyvi. E, šešias dienas iš viso praleidome Dohoje. Susitikome, aišku, su komisijos nariais, su komisijos bendradarbiais, taip pat tarybos atstovais. Tuo metu Kipras pirmininkavo, bet ir su pradėsiančia pirmininkauti Airija bendravome, kaip ir su keletu kitų tarybos atstovų. Susitikome su aukščiausio lygmens Kataro vadovais, taip pat ir Kinijos aukščiausio rango pareigūnais, taip pat e, su atstovais iš Japonijos, Brazilijos ir keletos kitų šalių. E, Kinijos ministras atvirai pasakė, kad galiausiai e, Kinija galėtų sukurti e, tam tikrą CO2 išlakų valdymo sistemą, kuri ap, galėtų apimti ir aviacijos sektorių. Tai buvo labai didelė naujiena. Ir delegacijos e, e, pirmininkas, e, aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas sakė, kad reikėtų tą temą daugiau padiskutuoti, kad būtų priimti dar drąsesni sprendimai. Darbas buvo labai veiksmingas, ne tik tai per tinklų, kalbant apie tai, kad labai daug kontaktų delegacija užmesgė ir sukūrėme tam tikrą tinklą. Mes organizavome ir patys tam tikrą paralelinį renginį, seminarą, kur kalbėjome apie dviejų laipsnių temperatūros e, pažabojimą. Temperatūros kitimo e, pažabojimą e, sustikome su daugybė nevyriausybinio organizacijų, ir e, dalyvavome visoje eilėje e, darbo grupių seminarų, sustikome su visuomenės ir pramonės atstovais. E, taigi, kokiu dabar išvadų padarėme per šį Doho susitikimą? Iš dalies nusivylėme, bet tie, kurie buvome tame renginyje, netiek smarkiai nusivylėme, kiek tie, kurie ten nebuvo. Visi buvo gana aišku, kad Kijoto sutartis, kurie E, daugiau neberūpi ne visai eiliai valstybių narių, bet vis tik tai dar juridiškai jin yra privaloma pagal jungtinių tautų klimato kadenciją, yra pratesta iki 2020 metų. Ir dabar bus numatytas dar vienas dėrybų periodas, e, kad būtų sutarti kiti įsipareigojimai pratesintis Kijoto sutartį e, kalbėjome apie tai, kaip turėtų būti elgiamasi su nepanaudotomis e, CO2 e, išlakų kvotomis. E, buvo sakoma, kad vis tik tai jos gali būti panaudotos, bet buvo išsiaiškinta kokiomis sąlygomis. ES visų valstybių narių vardu mes pristatėme darbo planą pusimiems metams galvodami, kad galiausiai reikės susivienyti ir priimti sprendimą, kuris galiausiai bus patvirtintas 2015 metais. Mums buvo labai svarbu tai, kad e, kitas e, pasaulio klimato e, konferencijos renginys vyks Europoje. Mes e, turime tokią sistemą, pagal e, kurią e, mūsų rinkėjai savo akimis patirs, kaip, egzistu, kaip vyksta tokie renginiai. E, Varšuvoje vyks e, e lapkričio mėnesį 2014 metais toks renginys. 2015 metais jungtinių tautų vadovai sukvies aukščiausio lygio Europos vadovus e, galutiniam susitikimui. 2015 metais Prancūzijoje vyks e, klimato uh, E, susitikimas. Ir tada turės būti priimtas e, baigiamasis e, klimato sutarties variantas. Ir mes, europiečiai, susilauksim nepaprastai daug dėmesio, bus vertinama, ar mes iš tiesų įgyvendiname tai, apie ką tiek daug kalbėjome, tai kokius tikslus esame išsikėlę. Labai svarbu, kad mes rezultatus e, paskutinio susitikimo įvertintume teisingai. Taip, nebuvo didelių fanfarų, nebuvo didelių naujienų, bet mes vis tik tai judėjome į priekį ir šiek tiek žingsnių pavyko padaryti. E, buvo priimta svarbių sprendimų, bet jie nesusilaukė didelio žiniasklaidos atgarsio. Ir mes dabar ES institucijos, Europos parlamente, Europos komisijoje, aišku, ir taryboje tikimės, kad galėsime kad sugebėsime nešti mums tenkančią atsakomybę. 2013 metai yra teisybės metai. 2014 metai bus kitas, tie metai, kai kitos valstybės bankimūnas e, turės e, priimti galutinį sprendimą. O 2015 metais Prancūzija bus atsakinga už klimato e, aukščiausio lygio susitikimą ir tada bus priimti patys svarbiausi sprendimai. Taigi dabar pirmiausia, aš noriu padėkoti ponė Insin, kad ji taip e, gerai įvertino mūsų darbus Dohoje ir juos gerai organizavo, bet dabar mes taip pat turime galvoti apie ateitį, ką darysim per artėjančius 8-9 mėnesius, kad kartu parlamentas ir komisija galėtų uh, pasiekti dar vieno uh, žingsnio į priekį prieš susitikimą Varšoje. Uh, Aš e, manau, kad turėtume padiskutuoti, kaip sukurti tokių papildomų tinklų, galbūt pramonės, e, ekolo, aplinkosaugos komitetai dirbantis klimato kaitos klausimais turėtų pasitarti labiau. E, mes vykdami į aukščiausio lygio susitikimą turime turėti aiškę poziciją, turime žinoti, ko norime. Negalime laukti iki lapkričio mėnesio, kad tada pradėtume formuluoti rezoliuciją prieš pat susitikimą ne tada reikės formuluoti parlamento mandatą. Ta turime padaryti iš anksto ir pagalvoti apie tai reikia labai nuodugniai. Tikiuosi, kad mes visi, dalyvaujant į šio klausimo sprendime, galėsime e, rasti gerų sprendimų ir e, turime išsikelti tikslus, kurie būtų realistiški ir e, apčiuopiami klimato politikos rytyje. Ačiū. Ačiū. Liko dar kelios minutės iki atvyks komisaras Otinger, tad suteiksiu žodį kolegai Karvalju. Dėkoju pirmininkė. Aš buvau toje parlamento delegacijoje ir kai buvo pasakyta, e, tai yra antrasis e, Kyoto protokolo gyvenimo laikotarpis ir buvo priimti tam tikri sprendimai dėl e, klimato finansavimo. Labai pasitarnavo Junktinės karalystės ir Vokietijos vyriausybių pranešimas dėl finansavimo besivystančiams valstybėms. Dabar dėl. dėl tos platformos, kuriais po Kyoto protokolo. Kol kas dėl turinio nebuvo pasistumėta labai e, smarkiai į priekį. Buvo nuspręsta dėl procedūros, dėl to, kaip reikės dirbti. E, tačiau e, iš tiesų šita platforma Durbano platforma neturi dar, dar labai apčiuopiamo turinio, tai dar labai atvira. Labai svarbu mums pasinaudoti galimybę ir tą platformą įtraukti tai, kas mums yra labai svarbu. E, žinome, kad e, buvo teigiama, jog Kyoto e, protokolas per daug susikoncentravęs ties klimato kaitos klausimais, tačiau neatsižvelgia į konkurencingumo iššūkius. Mes turime pasirenkti ir įtraukti į E, šią platformą konkurencingumo aspektą ir tiekimo e, saugumo užtikrinimą. Komisija ir Europos parlamentas kartu rengia e, savo sa, koncepciją ir COP komitete. Taigi labai svarbu, kad mes įtrauktume tuos aspektus, kurie užtikrintų mums konkurencingumą savo ekonomikoje. Ačiū kolega Džorga, e, Džorgan, Jordan, Elmer ir Prodi. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad kolegė pristatė tai, kas įvyko, e, pateikė daug informacijos. Ir aš manau, kad svarbiausia dabar kalbėti apie tai, ką mes turime daryti toliau. Uh, Europos parlamentas turės parengti rezoliuciją skirtą būsimoms dėryboms. Tačiau pradėti darbus turime dabar. Todėl norėčiau kreiptis į pirmininkę Sartori, kad e, Europos parlamentas imtųsi konkrečių veiksmų ir kad įtre e, komitete e, mes galėtumėm būti lygiavertūs partneriai rengiant šią rezoliuciją kartu su Envi e, komitetu. Taigi aš norėčiau, kad rengiant šį komitetą mūsų įtre komitetas būtų lygiavertis partneris Envi komitetui. Ačiū. Dabar žodis e, kolegai Elmer. Much, uh, Pana Salma, labai ačiū, ponė pirmininkė. Atrodo, kad mes pamiršome uh, realybę. O realybė yra ta, kad visame pasaulyje šiuo metu yra 12. 1200 e, e, naujų statomų anglimi kūrenamų elektrinių. Ir mes nuolat organizuojame vairias konferencijas, kurios iš tikrųjų atrodo tik tais kažkokio ekspertų e, savitarpio pokalbiai. Ir pasižiūrėkime, kokią įtaką tai daro išorės pasauliu. Niekam daugiau tai nebeįdomu, niekas tuo nebetiki. Netgi mes turime doktorą E, Vendra Pačiar iš IPCC, kuris sako, kad e, statistiniai duomenys e, neberodo per pasarosius 17 metų jokio klimato šilimo. Tai ką mes darysime su šiais procesais? Jeigu mes rimtai galvojame apie tai, reikia sumažinti CO2 kiekį, tai galbūt reiktų pagalvoti ir apie tai, kad 20 tūkstančių reiktų e, pašalti tą 20 tūkstančių tonų, e, kurias mes persivežame iš Bruselio į Strasbūrą kiekvieną mėnesį. Ačiū. Grazie, kolega Prodi. Ačiū kolegai Prodi žodis. Ačiū pirmininkė. mes turime dar kartą pagalvoti apie mūsų poziciją ir galbūt ją netgi pakeisti. Kyoto protokolas yra vis dar aktualus, tačiau vis mažiau šalių prisiema įsipareigojimus pagal Kyoto protokolą arba prie jo prisijungia. Taigi, norėčiau pateikti tokią bendro pobūdžio pastabą. Kyoto protokolas neatsižvelgia į balio e, pareiškimą e, dėl bendros ir paskirstytos atsakomybės. Taigi aš manau, kad jeigu mes norime pradėti diskusijas, visų pirma reikia kalbėti apie šiuos dalykus, nes e, bendra ir paskirstyta atsakomybė yra pagrindas bendram E, sustarimui. Jeigu to globalaus bendro sustarimo nebus, jau tada reikia kalbėti apie B planą. Aišku, tas bendras globalius sustarimas yra A planas, tačiau jeigu nesugebėsime jo įgyvendinti, turime būti pasirengę patvirtinti tą B planą. Taigi, dar kartą kartuoju, jeigu mes Kyoto protokolą vertinsime neatsižvelgdami į Balio deklaraciją, tikrai e, rezultatų nepasieksime. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau paremti mūsų kolegos karalijo pasiūlymą. Jis savo, kad turi būti organizuojama politinė diskusija šią temą. Mes puikiai matome, kad e, pamažu e, šiame pranešime, kuriame kalbama apie atsinaujančią energijos šaltinius, apie kitas panašias temas, išriškėja nelabai lengvai priimtinos pozicijos. Ir aš manau, kad ES politinę bendrą poziciją vis dar reikia rasti. Uh, Aš per ankstesnę kadenciją jau mačiau, e, kad kai 2020-2020 e, planas 2008 metais E, turėjo būti e, surašytas į aiškę visų institucijų pozicijas, patekome į labai sudėtingą padėtį. Dabar jau 2014 metai mes norime, kad politinės diskusijos aiškiai susiformuotų, susivestų aiškės pozicijas iki rinkimų. Ir svarbu, kad Europos komisija ir Europos parlamentas parengtų tokią Europos politinę poziciją, kuri e, akcentuotų kūrimo elementą. E, rengimo elementą. Mes turime kalbėti apie pagalbą įmonėms, sakiau, konkurencingumo stiprinimą ir ES vaidmenį pasaulyje. Būtent tokiu iššūkiu vadovaudomės mes turime organizuoti politinės diskusijas. Ačiū. Ačiū. Norėčiau pasveikinti atvykusi komisarą Otingerį. Ačiū kolegoms, kurie pasisakė dėl Dohos konferencijos. O dabar suteiksime žodį komisarui Oettingeriui. Bene, diamo allora a nome dono. Komiteto vardu norėčiau pasveikinti atvykusi komisarą Otingerį atsakinga už energetikos klausimus. Jis e, šiandieną mums pristatys e, esamus darbus ir tai, ką mes galime padaryti kartu. Prašome komisarę, jums suteikiamas žodis. 15 minučių prašome. Fijatė. Gerbiama pirmininkė, gerbiami įtre komiteto nariai, parlamentarai. Visų pirma, aš norėčiau Jums padėkoti už tai, kad e, šiandieną e, Jūs e, balsavote dėl jūroje vykdomų darbų saugumo direktyvos. Aš manau, kad tai yra labai svarbi tema aplinkosaugos srityje. Mes žinome, kad E, labai svarbi yra e, naftos, iš, e, naftos gavyba na, mūsų pramoniai ir yra, jos yra randama ir viduržėmio ir um, juodojoje jūroje ir labai svarbu išvengti nelaimingų atsitikimų. Tai, man atrodo, yra vienas žingsnis tolyn suvienodinant Europos energetikos ir aplinkosaugos politiką. Ir e, labai dėkoju Jums už tai, kad Jūs išreiškėte savo nuomonę. Taigi, kokie yra mūsų pagrindiniai darbo aspektai šiais metais? Mes e, norime E, savo interesus perkelti nuo 2020 iki 2030, įgyventinti juos per tą laikotarpį. Ir e, energetikos politika ir ekonomika e, visada kontaktuoja tarpusavyje ir ilgalaikėje perspektyvoje reikia, reikia suderinti atitinkamus pažangos žingsnius. Ir dabar um, vyksta diskusijos, um, dabar tu, pats laikas, kai turėtų būti um, diskusijos apie europietišką Europos klimato kaitos ir aplinkosaugos strategiją. Ir dabar laikas, um, jeigu mes neturėsime strategijos, tai mes neturėsime bendros klimato kaitos politikos ir aplinkosaugos politikos. Tada atsinaujančios energijos, atsinaujančios energijos šaltinių politikos bus fragmentiškos skirtis ir vystysis skirtingai ir mums nepavyks pasiekti CO2 um, emisijų sumažinimo tikslų. E, komisija e, e, ketina po savaitės pateikti žalėją knygą e, kurią mes kartu e, su e, savo kolega, kitų komisaru rengiame ir joje bus ke, keli klausimai iškelti ir tie klausimai gali būti ir diskusijų temos parlamentui. Mes norėtume, remdamiesi atitinkamomis konsultacijomis parengti šitą dokumentą. Vyko e, e, Dublinė neforma, neformalios konsultacijos, taip pat aplinkosaugos tarybos ir energetikos tarybos konsultacijos. Ir mes norėtume metų pabaigoje pateikti teisės akto pasiūlymą, e, kuris apimtų visus šios tris tikslus. Tai yra CO2 e, emisijų sumažinimo tikslas, toliau atsinaujančio energijos šaltinių e, vystimo tikslas ir taip pat efektyvaus energijos naudojimo tikslas. Žaliojoje knygoje bus kalbama apie vienodai lygius tikslus, tai yra visiems ger, gerai, visiems e, energiją, kurią e, e, visi galėtų įpirkti, taip pat saugaus vartojimo tikslai ir kiti tikslai. Na, Ir jeigu mums pavyks įgyvendinti tuos tikslus, tai 2030 metais mes sugebėsime daug daugiau e, sumažinti CO2 išmetimus e, nei e, dabar planuojama. Taip pat mums reikia įsikelti atsinaujančio energijos šaltinių vystimo tikslus. Aš manau, kad mūsų energetikos politika turėtų reikšti daugiau, ne tik sumažinti CO2 nors tai yra tikrai svarbu. Tai turėtų reikšti ir inovacijas, ir naujų e, technologijų susijimą su mūsų tikslais. Ir būtent todėl mes turėtume e, daugiau investuoti į atsinaujančius energijos šaltinius. Pavyzdžiui, e, galime, turime pasitelkti ir vandens energiją, vėjo energiją, saulės energiją, taip pat biomasę, geoterminę energiją ir jūros energiją nuo tyrimų mes turėtume pereiti prie projektų įgyvendinimo. E, tai yra mūsų galimybė. E, pavyzdžiui, e, Škotijoje, Fra, Prancūzijoje ir Airijoje yra daug išnaudojama jūros energija. Tik tais lieka atsakyti klausimą, kaip mes galime pasiekti šitą atsinaujančią energijų šaltinį. Tai yra visiems bendras tikslas tai, ir kaip jį galima būtų įvardinti, ar tai yra transporto sektoriaus, ar tai yra elektros energijos tiekimo tikslas ar koks kitu, kitas. E, tačiau bet kokiu atveju tai reikia padaryti. 2007 metais e, visos valstybės narės pritarė šiam tikslui. Kaip mes galime integruoti 28 valstybės narės ir kaip mes galėtume um, užtikrinti, kad parlamentas uh, tam pritartų didelę daugumą. 2013 metais komisija pateiks savo pasiūlymą ir mes tikimės, kad tai bus tema, nuo kurios savo kadenciją pradės kitas parlamentas po rinkimų 14 metais. Ir mūsų pasiekėjai turėtų toliau pasiekti gerų rezultatų 2015 metais E, kad e, visos šios politikos turėtų e, na, gerą rezultatą ir mes įgyventume taip iki 2030 metų. Man atrodo, kad klimato apsaugos ir energetikos tikslai yra lygiaverčiai. Energetikos um, sektorius nėra sektorius tarnaujantis klimato kai, apsaugos sektoriuje. Uh, Tačiau tai taip pat susijęs su socialiniais e, aspektais, e, su gebėjimu įpirkti e, energiją. Ir tai iš tikrųjų turi globalią dimenciją, tai globalus klausimas. mes norėtume tinkamai pilnavertiškai gyvendinti energijos vidaus rinkos strategiją. Ir mes manome, kad šiuo atveju rinkos kūrimo tema yra labai svarbus. Kyla klausimas, kiek nacionalinėms, e, nacionalinės vyriausybėms mes galėtume leisti kištis į e, savo e, vidaus rinkos kūrimą. Galbūt galėtų būti sukurtos tam tikros gairės iš komisijos pusės, kas nacionalinių lygmenių galima, o ko ne. Uh, E, taigi, kaip reformuojama rinka, koks e, yra e, gebėjimų mechanizmas. Na, vidaus rinka reiškia, kad yra vienoda pasiūla ir paklausa, jie pasiūla atitinka paklausą. Ir valstybė neturėtų kištis į tai, arba savivaldybės neturėtų kištis į tai. Ir E, neturėtų būti jokios tiesioginės ar netiesioginės finansinės e, paskatos. Tačiau mes žinome, kad jeigu turime tik tai gryną vidaus rinką, e, dabar nėra investuojama. Ir atsinaujantis energijos šaltiniai, atsinaujanti energija nėra kol kas konkurencinga. Todėl mes neturime tinkamų pajėgumų, netgi jie mažėja, pavyzdžiui, du, dujomis kūrenamų e, elektrinių pajėgumai mažėja. Ir Todėl mums reikime tinkamai konfigūruoti savo rinką. Ir e, tam yra e, parengtos atitinkamos direktyvos, tai dariau kartu su kolega Almūnė, kad galėtume nubrėžti tam tikras orientacinės gairias, tačiau šis klausimas išlieka labai e, jautrus. Taip pat mums reikia stipresnės konvergencijos tarp nacionalinių atsinaujinančių energijos šaltinių sistemų. Mes manome, kad e, dabar mes esame ir ge, e, turime ir geros, ir blogos patirties vystydami suojančius energijos šaltinius. Ir mes turime ją suvienodinti Europos lygmeniu. Uh, mes e, turime, mes kalbame apie bendras žinias, kurias e, surinkome e, iš nacionalinių valstybių patirties. Praėjusią savaitę aš gavau E, gavau e, kritišką straipsnį apie tai, kaip e, keitėsi įstatymai Ispanijoje. Pavyzdžiui, rinkos dalyviai investavo į energijos gamybą, tačiau patyrė didelių nuostolių. Taigi elektros energijos sektorėje susidarė apie 20 milijardų eurų nuostoliai. geschäftlichen Nachteil. Buvo panaikintos uh, saulės, uh, saulės energijos panelių subsidijos. Ir taigi, um, iš esmės, todėl, uh, kai mes uh, kalbame apie tai, kad Vokietijoje dabar yra disk, E, diskutuojama apie intervencijų sumažinimą Vokietijoje, tai manome, kad toks e, žingsnis yra tikrai netinkamas. Mes manome, kad faktiškai to tikrai negalima padaryti, nes yra sunaikinamas investuotojų pasitikėjimas. Jeigu atgaliniu e, būdu priėmė, pakeitė įstatymus, tai investuotojai tada pakeit, praranda pasitikėjimą ir tai pakenkia Europai nors energetikos sektoriui reikia daugiau investuotojų nei e, kažkur kitur. Mes norėtume pateikti Jums e, savo komunikatą e, antrą šių metų pusmetį apie energetiką ir inovacijas. Tai yra mūsų mokslinių tyrimų komunikatas. Ir mūsų Taip pat mes ketiname pateikti savo mokslinių tyrimų strategiją ateinantiems penkiems e, metams. Na ir kalbant apie e, terminus, e, mes atsižvelgėme į atsparmo testus atliktus atominėse elektrinėse ir mes gegužės mėnesį norime pateikti savo pasiūlymą dėl brandolinės saugos direktyvos. E, bus nustatyti mat, ma, apčiuopiami materialiniai standartai e, saugumui, taip pat pateiksime e, savo pasiūlymus dėl visą apimančios reguliavimo agentūrų nepriklausomybės ir taip pat tikimės, kad pateiksime pasiūlymą dėl draudimo įpareigojimo, e, draudimo e, galimai e, galimų nelaimingų atsitikimų atveju brandolinėme se sektorija. Taigi atsakomybės ir draudimo nuostatos skirtingai yra dabar reglamentuojamos valstybėse narėse. Taip pat E, labai svarbu numatyti, kokios e, bus galimos e, draudimo nuostatos draudimo sektorėje. Ir taip pat turime nu, numatyti atsakomybę už nelaimingus atsitikimus, o tai pasitarnaus vienodų konkurencinių sąlygų užtikrinimui mūsų vidaus rinkoje. Tai yra keletas dalykų, kurie mums yra aktualūs. Na, ir Tai e, šie svarbus klausimai yra aktualūs ne tik šiandieną, bet jie bus aktualūs iki 2030 metų. Ir e, to norėčiau baigti savo pasisakymą. Grazie, komisario. Come potete... Ačiū komisarė. Labai daug norinčių pasisakyti. Tad visiems norėčiau suteikti galimybę pasisakyti, tačiau su sąlyga, kad laikysitės nustatytų kalbėjimo laiko. Tada visi galės pasisakyti, o komisaras turės laiko atsakyti. Trys e, minučios, minutės EPP frakcijos vardu. Del Castillo. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarui, kad atvyko į mūsų komitetą. Na, jūs e, iš tiesų savo kalboje viską aiškiai išdėstate. Dėl e, sakydamas, kad energetikos politika yra energetikos politika, o ne klimato kaitos politika. Energetikos politika gali padėti e, mažinti CO2 emisijas. Tačiau dažnai atsitinka taip, kad e, energetikos politika tapo tiesiog klimato kaitos politikos e, įkaita. Lik e, svarbiausias energetikos politikos aspektas tai yra CO2 emisijų mažinimas. Energetikos politika turi taip pat užtikrinti energi, energijos tiekimo saugumą, ieškoti naujų energijos šaltinių, rūpintis infrastruktūrą ir panašiai. Todėl labai svarbu atsižvelgti į visus šiuos aspektus, nes atrodo, kad situacija šiandien yra šiek tiek kitokia. Kalbant apie socialinę politiką, Tai reikia prisiminti, kad energetinė politika yra susijusi su socialinė politika. Jeigu, pavyzdžiui, nėra elektros tiekimo, e, įmonė negali dirbti arba, pavyzdžiui, e, susisiekimas e, tampa problematiškas, jeigu, pavyzdžiui, E, sutrinka elektros tiekimas. Taigi, kaip matote, e, energijos politika turi labai didžiulį poveikį e, socialiniai politikai. Šiam, šiam parlamentui liko labai nedaug laiko iki kadencijos pabaigos. Ir daugumą pranešimų jau mes ketiname ateidėti uh, po vasaros atostogų. Tačiau iš tiesų reikėtų pagalvoti apie energetikos politiką, kokia yra jos ateitis ir galvojant e, apie energetikos politiką, kaip apie energetikos politiką. E, komisaras kalbėjo apie daug dalykų, apie e, brandulinės elektrinės, apie brandulinę saugą ir panašiai. Norėčiau pakalbėti apie E, pasiūlymus, kuriuos galėtų pateikti komisija, tačiau ap, e, manau, kad e, dėl jų mes turėtumėm diskutuoti po vasaros atostogų. Madurel. Ačiū komisarė, džiugu, kad atvykote į šį komitetą. Aš norėčiau pateikti keletą trumpų komentarų. Pereitą savaitę Strasbūre buvo balsuojama dėl gairių skirtų energetikos infrastruktūrai. Dekampos parengė pranešimą šiuo klausimu ir e, sunkiai dirbo, kad būtų priartintos Europos parlamento ir tarybos pozicijos. Šis klausimas yra labai aktualus. E, siekiant sutrumpinti e, energetinių projektų įgyvendinimą, E, taip pat siekiant įgyvendinti bendro intereso e, projektus. E, taip pat siekiant, kad tokie projektai būtų finansuojami iš Connecting Europe priemonės. Kalbant apie biudžetus, kurie yra skiriami energetiniai infrastruktūrai, jie praktiškai per pus yra sumažinti. Todėl dabar reikia labai grįžtai apsispręsti dėl savo prioritetų ir dėje dar ne, nėra identifikuoti visi projektai, kurie turėtų būti finansuojami iš ES lėšų. Gairėse dėl energetinių infrastruktūrų mes e, sakome, kad reikia numatyti tam tikras uh, E, reikalavimus, kurie turėtų būti taikomi finansavimui. Taip pat e, kalbam apie e, viešojo sektoriaus finansavimą ir tai, kad reikalingas bendradarbiavimas įgyvendinant projektus. Aš tikiuosi, kad parlamentui deranti su taryba komisija galės įsitraukti ir palengvinti diskusijas. Dabar norėčiau pakalbėti apie CO2 emisijų mažinimo ir alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo tikslus. Komisarė, mano komitetas mano, kad reikia daugiau siekti pažangos šio klausimu. Reikia nustatyti privalomus, saistančius e, e, tikslus, kalbant apie 20 metus. Tai kol kas yra pasiektas tik tai vienas tikslas ir tas pas buvo nesaistantis. Taip atsitiko ne šiaip savo. E, mes, mano frakcija, nori e, ginti tuos tikslus, kurie būtų privalomi, nes tik tai būtų galima geriausiai juos pasiekti. Be to, Mes nenorime mm, dirbti vien tik tai dėl klimato kaitos. Mes norime, kad mūsų darbai būtų kuo galima efektyvesni. Ačiū dabar žodis ponui Turmans. Äh, Jūs kalbate apie tai, kad äh, energija turi būti įperkama. Äh, pasižiūrėkime į naftos ir dujų kainą. Pasižiūrėkime, kad E, jos e, kaina gerokai išaugo nei kilovatvalandės kaina. Pasižiūrėkime, ką tai reiškia namų ūkiui. Dauguma namų ūkių daugiau išleidžia e, lėšų kūrui nei elektrai. Ir dabar vyksta tokia, tokia diskusija ir manau, kad šita diskusija turi remtis tikrą analizę. Iš tikrųjų, Europa, Europa, Europa Europai, kokią įtaką Europai daro kylančios kūro kainos. Mes e, tikrai dabar turime erdvės e, kalbėti tik tais apie kiekius ir netgi krizės metu efektyvus energijos vartojimas turi e, daugiau, daugiau pabrėžia energetikos politiką, tačiau mes e, tam tikrose srityse galėtume labai smarkiai sumažinti e, išlaidas. E, pavyzdžiui, dabar mes kalbame apie eurozonos susilpnėjimą, tačiau niekas nemini tai, kad šiuo metu 4 procentai mūsų BVP yra išleidžiama naftoms ir naftai ir dujoms. 2000-aisiais išleisdavome tik 1 procentą BVP. Taigi smarkiai mažėja Europoje naftos ir dujų ištekliai, rinkos kainos auga ir mes e, išleidžiame e, naftai ir dujoms apie 4 milijardus eurų. Ir tai yra ne pati, tai yra vienas iš pačiau, pačių didžiausių, e, viena iš pačių didžiausių silpnųjų pusių Europoje. Taigi Mes kalbame apie a, savo konkurentus Kiniją kiekvieną dieną, tačiau mes nepaminime, kad visi šie keturi milijardai susidaro dėl a, prekybos energijos a, šaltiniais. Taigi mes turime susikoncentruoti į efektyvą e, efektyvo energijos vartojimą. Dėl e, lygių konkurencinių sąlygų dabar jų tikrai nėra. Uh, ir taip pat dėl e, Saulės e, jėgainių. Saulės jėgainės galima apdrausti, tačiau neįmanoma apdrausti sunkvežimių. E, prisimenant Fukushimos nelaimingą atsitikimą Japonijoje, tai turime pagalvoti ir apie tai, kad reiktų apdrausti ir brandolinius reaktorius, jau kai kalbame apie draudimą. Turime taip pat pagalvoti apie tai, kaip užtikrinti kompensacijas tiems, kurie nukentėjo nuo nelaimingų atsitikimų. Taip pat turime, apie, turime kalbėti apie atsakomybę. Tai yra daugiau nei paprastos kompensacijos aukoms nukentėjusioms nuo brandolinio laimingo atsitikimų. Ačiū. Ponas Čitrica. Tris minutės. Ačiū pirmininkė. Sveikinu komisijos narį čia. Malonu Jūs matyti. Prieš kurį laiką komitetas priėmė pakeitimą, kuriame buvo kreipimasi kad į Europos komisiją, kad būtų imasi pozityvių žingsnių, skatinant brandolinę energetiką. Aš e, nekreipdamas dėmesį į pono turmės negatyvų požiūrį į šią nuomonę, gerbiamas kolega, dabar man skirtas laikas pasisakyti. Kokių žingsnių imsis Europos komisija, kad tas Europos parlamento pakeitimas būtų įgyvendintas? Ačiū. Ačiū kolega Čičesterį. Ačiū kolega Čičesterį. Dabar ponas Cavela.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 Aš iš tiesų norėčiau paklausti, kaip ir e, kolega Turmes. Šiandieną energetika labai daug kainuoja Europoje, todėl mes turime e, įvertinti, kokius e, šaltinius mes turime Europoje. Pavyzdžiui, skalūnų dujos. Kolega Turmes išreiškė e, savo susirūpinimą dėl naftos ar kitų žaliavinių medžiagų importo iš trečiųjų šalių. Aš suprantu, kad e, e, na, jūs visų pirma turite įsiaiškinti prieš importuodami, kokius ES išteklius mes turime kad beprasmiškai neimportuotumėm to, ko galime turėti ir patys. Ačiū kolegai Cavela. O dabar norėčiau suteikti žodį poniai Jordan. Dvi minutės. Prej se zahvaljujem gospodu komisarju, ker res skrbi za kontinuirano diskusijo. Eh, vsi nestrpno. Padėkoti komisarui už tai, kad atvyko į, į Europos parlamentą. Laukime žaliosios knygos. Ir džiugu, kad jūs sakote, kad reikia racionalizuoti mūsų energetikos politiką ir galvoti apie tikslus, kurių užsibriešime. Aš visada sakiau, kad e, mūsų sistema yra pernelyg komplikuota, yra pernelyg daug tikslų energetikos rytyje. Mes turime kon konkretizuoti dalykus, nes e, energetikos politika liečia labai daug dalykų, įskaitant e, konkurencingumą, socialinius dalykus ir taip toliau. Dėl energijos kainos E, sutinku su tuo, ką pasakė e, kolega e, Cavela. Jeigu mes pasižiūrėsime, kiek energija kainuoja ES, Ir, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijose matysime, kad mūsų energija kainuoja daugiau. Ar e, žaliojoje knygoje kalbam apie tai, e, kaip būtų galima sumažinti tą dabartinę esamą energijos kainą. Toliau kitas dalykas, norėčiau pagal, paklausti, ar esate numatę kažkokį B planą, jeigu nebus e, susitarta 2015 metais dėl klimato kaitos. Ačiū dabar žodis kolegai Thompson. Uh, Ačiū, signora prezidencija. Ačiū, gerbama pirmininkė, ir aš noriu pasveikinti komisijos narį čia. Manau, kad jūs mums davėte daug svarbių žinių. Turiu klausimų. Sakėte, kad energija turi būti įperkama ir kiekvienas turi už savo energiją mokėti bet Europoje kalbame apie energetinį skurdą. <clears throat> tai yra rimta problema. Aš manau, kad energijos kainas priklauso nuo to, kur gyvenate. Mano būte Kopenhagoje šildymas yra labai e, pigus, turbūt pigesnis negu Junktinėse Amerikos valstijose. Europoje turim tokių pavyzdžių. <clears throat> Čia prieš tris savaitės e, Bulgarijos parlamente e, Prieš Bulgarijos parlamentą žmonės e, dalyvavo demonstracijoje dėl per aukštų energijos kainų. Pernai buvau Vengrijoje ir manęs buvo klausima, e, koks politinis klausimas yra svarbiausias. Visi sakė, kad tai yra energetikos kainos. E, Vengrijoje neturtingiausi žmonės 50 procentų savo įplaukų mėnesinių sumoka už energiją. Mes turėtume klausti, ar Europoje energijos e, skurdo problemas galime efektyviai išspręsti. Ar jums atrodo, kad reikia energetikos strategijos, Europos energetikos strategijos, kad e, šią problemą išspręstume. Taip pat reikėtų turbūt bendro energetinio skurdo apibrėžimo. Uh, Ar jūs įsipareigotumėt tokią kovos su energetiniu skurdu strategiją įgyvendinti iki kadencijos pabaigos? Nes man atrodo, kad šis klausimas yra nepaprastai svarbus. Dar vienas dalykas. Norėjau paklausti apie žalėją knygą. E, kaip aš supratau, e, vieną savo kalbų jūs esate sakęs, kad bendroji Europos energetinė politika turi būti pagrista saistomais tikslais, kitaip ji nepasiteisins. Mes matėme privalomus tikslus nustatytus 2020 metams atsinaujinantis energijos šaltiniai pasiteisino, o energijos efektyvumo tikslai nepasiteisino. Dabar kalbame apie saistomus energijos efektyvumo tikslus. Aš norėčiau sužinoti, ar bus saistomų tikslų energijos efektyvumo srityje 2030 metų pasiūlymui pasiūlyme. Ačiū, kolega Prodi. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū komisarui, komisarui, kad atvyko į komitetą. Labai malonu visą laiką Jūs matyti. Visai neseniai mes e, kalbėjome apie subsidijas e, gamtiniams ištekliams. Subsidijų yra labai daug. Ir visai neseniai komisija e, ėmėsi E, veiksmų dėl iškastinio, iškastinio kūro. Ar jūs nemanote, kad jūsų pateiktas pasiūlymas kertasi su visomis iniciatyvomis susijomis su alternatyvių energijos šaltinių skatinimu? Kitas dalykas yra tai, kad e, reikia labai daug investuoti. Investuoti į energi... E, atsinaujančių energijos šaltinius, į energijos infrastruktūrą, tačiau kol kas nebuvo kalbama apie tai, iš kur bus paimti tie pinigai. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas pasisako už euro obligacijas, nes būtent jos gali suteikti mums lėšų, kurios galėtų būti panaudotos nedelsiant. E, taip pat ir esant e, sudariusiai ekonominiai kriziai. Taip pat e, tai yra investicija, dėl kurios tikrai niekas neapgailestaus. Taigi aš norėčiau, komisarė, kad jūs atkreiptumėt į e, šį, dėm, e, šį klausimą dėmesį. Ačiū, dabar žodis kolegai Merkis. Ja, dank u commissaris. Uh, ik heb een, uh, een paar vragen. En de eerste is. Ačiū, komisarė. Aš jums turiu keletą klausimų. Pirmiausia, Man atrodo, kad vis tik dar išlieka labai daug pasplė, paslėptų e, viešųjų problemų, ypač energijos e, gamybos iš iškesamojo kūro srityje. Nors, tarp kitko, e, tokia energija jau dabar yra gana neblogomis kainomis pateikiama rinkai, lyginant su kitomis energijos šaltiniais. Ką Jūs galėtumėt pasakyti apie valstybės paramą šiais ryčiai, tiesioginė ar netiesioginė? Ar ji taikoma ir kaip tai yra daroma? Kitas dalykas E, Connecting Europe priemonė. E, manau, kad ji bus labai gerai dotuojama pagal daugiametę finansų perspektyvą. Ar mes galėtumėm pagalvoti apie galimybę sukurti išmaniųjų tinklų uh, sistemą energijai, e, ne, pasinaudojant kitomis priemonėmis negu tik Connecting Europe priemonė. Pavyzdžiui, galbūt galėtumėm įvesti tam tikrus specialius bilietus geležinkeliams. E, ar turite kokių konkretesnių pasiūlymų šiais rytie? Ir paskutinis dalykas. Daugelis mūsų kolegų kalbėjo apie energijos efektyvumą. E, Energi, energijos efektyvumo klausimų kalbant, reikia nepamiršti ir energetinio skurdo. Aš manau, kad labai svarbu akcentuoti galimybę absoliučiai visiems pasigaminti savo energiją prireikus visomis įmanomomis individualiomis priemonėmis. Tokia galimybė egzistuotų ir ją reikia išnaudoti. Uh, you, And, uh, Ponas Keli, ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Visada įdomu jūsų klausytis. Uh, jūs pristatote praktinį ir protingą požiūrį į uh, būsimą veiklą. Porą komentarų pasakysiu. Vienas, kad na, energetikos politika negali apsirauboti tik tai CO2 išmetimų mažinimu. Na ir dabar dėl e, atsinaujinančių energijos šaltinių e, jie dar nėra konkurencingi. Ir e, Mes e, dabar e, kalbame apie tai, kad reikia kurti darbo vietas ir skatinti e, ekonomikos augimą, tačiau to nepavyks, jeigu mes neturėsime tam priderintos energetikos darbo atvarkės. Taip pat vienas kolega išsakė labai svarbę mintį, kad reikia sudaryti efektyvaus energijos vartojimo planą, kol kas dar pakankamai nėra padaryta. Pristatysiu pavyzdį. Savo, mano šalyje kiekvienas pastatas keltų E, per, per keltų tigro piko, piko metu e, Buvo pristatyta labai daug pastatų, tačiau jie nėra efektiš, e, e, energetiškai efektyvūs. Ir būtų labai naudinga, jeigu galima būtų perėti, rasti kažkokią tai alternatyvą jų apšildymų, galbūt galėtų jie perėti prie dujų deginimo. Toliau dėl regi komiteto Blue Growth pasiūlymo komisija apie tai minėjo. Uh, E, tai yra, kad reikia pasinaudoti jūrų energiją, e, potvinio atostogų energiją. Ir e, ją išnaudojus galima būtų padidinti energetikos konkurencingumą. Ir dabar žval, žvalgy, žvalgymo įmonės Žinome, kad jūroje yra labai nemažai um, dujų ir naftos klodų, um, kurie galėtų būti išvalgyti ateityje. Ačiū. Grazie, kolega Kelly, la parola. Ačiū kolegai Kelly. Nibler žodis, prašome. Ačiū pirmininkė, džiugu, kad čia atvykote ir labai džiugu, kad uh, visada pasižiūrime į ateities perspektyvas, kad šiandieną mes galime tai aptarti ir kad jūs kitą savaitę pateiksite žalėją knygą apie tai, kokios yra e, energijos aprūpinimo perspektyvos Europoje 2000, iki 2030 metų. Reiktų pagalvoti visgi, iš kur E, kur, kur, ko mes tuo pasieksime. Žinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra nacionaliniai monopoliai ir kad mes turime energijos vidaus e, rinka, rinkos liberalizavimo paketus. Ir dabar e, jūs parodote, kad kalbate apie konkurencijos sąrangos pertvarkymą. Tai yra visgi tam tikras žingsnis iki didesnio, didesnio valstybių narių įsikišimo. Uh, Ir e, iš tiesų tai reiškia, e, e, kad mes Europos lygmenį gyvendami savo politiką nepasiekėme savo tikslų ir mes faktiškai tą tikslą apskritai praleidome. Taip pat kalbate apie didesnę konvergenciją tarp naujų energijos formų. Ir paminėjote tą pranešimą, kurį mes šiandieną patvirtinome. Bell, Bell ir Royal. E, taip pat e, kalbat, kalbėjote apie parlamento vaidmenį. Ar parlamento um, indėlis bus atspindėta žaliojoje knygoje? E, dziękuję bardzo. Kolarska Babinska. Ačiū. Aš nežinau, ar viską teisingai supratau. Jūs komisijos narys sakėt, kad galvojate apie tris tikslus, bet ar iš tiesų turi būti tie trys tikslai, ar reikia tiesiog kitokio politikos vertinimo, kitokios pozicijos šios politikos atžvilgių. Aš įsivaizduoju, kad tie pasiūlymai e, tampa gana migloti. Kolegos čia sako, kad mūsų e, grupė, mūsų komitetas čia turėtume sustiprinti šios tikslus. Bet gal užtektų vieno visą apimančio tikslo, kurio turėtume siekti ką jūs pasiūlytumėt tuo atžvilgiu. Kitas dalykas. Kalbame apie atsinaujinančią energiją. Ir mano kolega paminėjo, kad e, reikia valstybės paramos ir yra duodama valstybės parama Angliai. Ką jūs galvojate apie e, valstybės paramos suteikimą atsinaujinantiems energijoms šaltiniams? Kadangi problemos iškyla šiuo požiūriu, e, Vokietijoje ypač, Girdėjau labai aukšto rango komisijos pareigūnų sakant, kad iki 2020 metų Europos komisija yra suplanavusi panaikinti subsidijas atsinaujinantiems energijos šaltinėms. Tai jeigu keliami nauji tikslai, tai reikia numatyti ir ekonominio finansavimo galimybės e, subsidijas nuimant. Ar apie tai bus kalbama šiame dokumente? Kitas dalykas Komisijos pirmininkas Baroso ir kiti komisijos nariai dabar skuba pasirašyti veiksmų planą dėl bendradarbiavimo. Tuo pat metu turime partnerystės ir bendradarbiavimo dokumentą, kuris e, e, į ES ir Rusijos santykius tiesiog nėra pakankamai įtrauktas. Ar energetikos sektorius bus įtrauktas į e, bendradarbiavimą su, ar dėrybą su Rusija? Ar mes galime pagal trečiąjį konkurencingumo paketą pa, išjudinti energetikos klausimą? Pone Harms. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, šiandieną e, mes turime antrą tyrimą e, dėl techninės problemos, tai yra Belgijos atominės elektrinės Dolija ir Tijančia problemą, mes ją e, na, pristatėme ir e, mes žinome, kad e, išgirdome iš jūsų taip pat e, apie tai, kad e, buvo atlikti atsparumo testai e, elektrinėse, tačiau tokie klausimai, tokių klausimų kaip tirančio elektrinė elektrinės problemos e, nėra atspindėti atsparumo testuose. Kai buvo statomas, e, statomas šitą elektrinę tirančią, mes jau turėjome šitų problemų ir. Iš tiesų dabar um, E, dėl tų plieno struktūrų e, pakeitimo kol kas nieko nėra padaryta ir atrodo, kad dabar e, atsparumo testai nėra to neįtraukia. Ir norėčiau paklausti, ar naujajame saugu, naujose saugumo standartuose jūs atsižvelgėte į tokius dalykus. Taip pat jūs minėjote ir atsakomybės klausimą. Manau, kad tai nebloga mintis. šiuo metu Belgijoje rizika vertinama skirtingai. Anksčiau buvo remiamasi teršėjas moka principu. Kada mes, mano klausimas būtų, kada mes gausime projektą dėl atsakomybės? Ačiū. Ačiū pirmininkė, e, sveikinu komisarą atvykusį į tre komitetą. Šitas komitetas e, lapkričio pabaigoje e, balsavo dėl Horizontas 2020 paketo. Ir e, jame yra išdėstyti iššūkiai energetikos sektorija, tai taip pat reiškia, e, kad viskas priklausys nuo e, biudžeto, nežinau, koks bus paskutinis skaičius Horizontas 2020 pakete. Mes turime platesnių temų ir ambicingų visuomeninių tikslų. E, dabar tikslai yra ambicingesni nei kad anksčiau buvo pasiūlyta, buvo daugiau e, pasiūlyta dėl pažangių tinklų, dėl CCS ir CCU, e, taip pat mikro generavimo, generavimo tikslų. Ir taip pat norime, kad būtų skirta lėšų atsinaujančias energijos šalt, atsinaujantiems energijos šaltiniams ir moksliniams tyrimams. E, tačiau per dėrybą su taryba, tai, e, tai taryba ne, nepritarė nei vienam iš e, šių punktų ir mes tikimės, kad komisija dės visas pastangas, kad mes pasiektume galutinį sprendimą, kuris pasitarnautų energetikos sektoriui. Mes manome, kad mūsų pasiūlymas yra gerai subalansuotas ir geras. Ir dar norėčiau paklausti, mes rūp, susirūpinę dėl uh, CEF uh, Europos tinklų sujungimo priemonės uh, finansavimo. Mums nelabai patinka tarybos e, priimtas sprendimas. Kaip jūs įsivaizduojate, bus finansuojama šita CEF priemonė? Yra tam tikrų dalykų, kurie dar nebaigti diskutuoti su valstybėmis narėmis. Labai būtume dėkingi, jeigu atsakytumėte į tai. Odį, paskutinis kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū gerbiamas komisijos nariai. Jūs labai puikiai išanalizavote politinę problematiką. Tris pastebėjimus išsakysiu. Pirmiausia, e, dėl e, avarijų padarinių. Mes manome, kad e, turėtų būti numatyti į gamybos kaštus, gamybos grandinės kaštus absoliučiai visi įmanomi kaštai, skaitant ir kompensavimą. Aš žinau, kad British Petroleum, pavyzdžiui, bendrovė nebuvo apdrausta ir e, kai reikėjo kompensuoti e, E, padarytą žalą buvo labai e, rimtų sunkumų. Šiandien tokia padėtis jau būtų nebeįmanoma. Kitas pastebėjimas dėl tinklų. Mes e, turime tokį gamybos centrų modelį ir vartojimą tai turi skatinti. Gamybos tinklų atsinaujinančių energijos gamybos tinklų mastas turės plėstis. Kaip Jūs įsivaizduojate investicijų skatinimai tai? Mes galėtumėm turėti Europos energijos tinklų bendrovę galbūt kokią nors. Tai nėra EPP frakcijos tradicija siūlyti tokius dalykus. Bet kaip Jūs įsivaizduotumėte tokio tinklo galimybę ir kaip jų galėtų būti finansuojama? Uh, Ir paskutinis pastebėjimas. Metų gale numatome tam tikrus teisės aktus. Aš manau, kad jūs galėtumėt paskubėti. Tai būtų labai naudinga pasirenkti Europos parlamento rinkimams. 2014 metais rinkimams tai būtų labai naudinga. Žalioji knyga būtų naudinga, pasiūlymas e, direktyvai ir iniciatyvinis pranešimas mums būtų labai naudingas. Ir tada naujas parlamentas ir nauja komisija galėtų tartis, kad paremtų iki 2020 metų reikalingus teisės teisės aktus jūsų įvardintiems trims tikslams įgyvendinti. Ačiū, kolego Odį, prašom. Jums užduota labai daug klausimų, prašome 15 minučių į juos atsakyti. Herr Turmes hat einen Schwerpunkt. Tomas kalbėjo apie energijos kainas. Ir e, tikrai visiškai pritariu, teisingai daugiausia pabrango nafta. Ir esu tikras, kad naftos kaina ir toliau auks, tikrai nesumažės. Ir teisingai pastebė, pastebėta, kad šiuo metu labai pigiai yra anglis. E, ne, nežinau, kokia to priežastis. E, e, amerikonai turi ir naftos, ir skalūnų dujų, ir anglių ir jie eksportuoja į Europą ir atrodo, kad e, jų, e, kad jų, kad tai yra pigų energetikos e, rinkoje. Visgi Taip, taip pabrango naftos kaina, tačiau tai yra pasaulio kaina. Nėra amerikoniškos ar europinės kainos. Ir 10 procentų e, skirtumas tik tais egzistuoja. Ir e, jungtinėse valstijose yra skirtingų e, rūšių naftos, tačiau iš tikrųjų skirtumas tarp Europos ir JAV yra tik 10 procentų. Naftos kaina auga, tačiau tai iš tikrųjų tikrųjų tai yra globali, globali konkurencija, ar tai yra pranašumas ar trūkumas. Tai yra ir Čikago, ir Šanhajuje, ir Rotterdame, ir ta kaina yra vienoda. E, tikras e, e, kaštų faktorius šilumos pramoniai yra naftos perdirbimas, tai yra chemijos pramonės e, sudaromi kaštai. Tačiau netgi kalbant apie tai, e, mes, e, kadangi naftos kaina visame pasaulyje vienoda, nepriklausomai nuo to, kokio, kokia ji yra, tai visgi, kai kalbame apie dujas, tai ir, ir apie anglis, tai ta kaina skiriasi. Ir, pavyzdžiui, buvo skatina, skatinamos e, anglės kasyba, e, tačiau atrodo, kad dabar nebe, nebėra jokių valstybių narių, kurios siūlytų, e, jog valstybės pagalba būtų skiriama anglių kasybai. Tai buvo daroma tam tikrą laiką ir tai kol kas dar egzistuoja. Ir tai taikome visoms valstybėms narėms ir Vokietijai. Taigi, iš esmės šitas klausimas yra aktualesnis tam tikroms e, e, rytų Europos ir vidurio Europos valstybėms, galbūt ir Ispanijai. Mes e, turime anglės kainas įvairiuose valstybėse skirtingas tai Rusijai, Kolumbijai, Australijai ar kitur. Uh, tiksliau tos kainos yra vienodos visame pasaulyje. O kai kalbame apie biomasę ir biokūrą, tai viskas priklauso nuo rinkos e, sąlygų. E, mes turime e, pasaulinę rinką uranui, tačiau ne, dujai, ne dujoms ir ne energijai. Taip pat dabar yra vystomos skalūnų dujų technologijos. Ir skalūno e, dujos Tik 25 procentus e, kainos, e, kurią mokame už dujas Europoje. Ir taip yra dėl daugelių priežasčių, kodėl skirtingos kainos, yra skirtingos naftos kainos pasaulyje. Tačiau dėl dujų kainų skirtumų aš negaliu pateikti bendros išvados. E, galbūt yra e, bendrų e, priežasčių vidaus vidur. Gal yra tam tikrų priežasčių, kodėl tos kainos yra kitokios. Tačiau dabar turėčiau pasakyti, kad skalūno dujų alternatyva labai nervina Rusiją, nes mes turime dujų dujotiekius iš Rusijos per daugelį valstybių yra daugelis, daugelis valstybių narių yra sudarę ilgalaikės sutartis dėl dujų pirkimo iš Rusijos, nepriklausomai nuo to, jie suvartoja tas dujas ar ne, jie turi mokėti už tas dujas. Na, o jeigu atsiras kalūno dujos, e, tai e, atsiras e, alternatyva gamtinėms dujoms. E, nemanau, kad e, jos visiškai pakeis gamtinės dujas, tačiau tai bus kaip argumentas, kodėl mes galime prašyti geresnių sąlygų pirkti, įsigyti dujas iš Rusijos. Mums nepavyks sumušti kainų iki amerikietiškų kainų, tačiau uh, E, žinome, kad dabar dujos e, Europoje keturis kartus e, brangio, brangesnės nei jungtinėse valstijose, tad mes turime tiesiog užtikrinti, kad šita, šitos kainų šitas kainų skirtumas nedidėtų. Gali būti šiek tiek skirtumų tarp kainų, tačiau netokie dideli. Ir dauguma šalių Europoje nori būti pigios darbo jėgos šalis, tačiau kai atlyginimai e, skiriasi Europoje, tarkime, nuo Malazijos atlyginimų dešimčia kartų, tai. E, galime investuoti e, galime mes investuoti į švietimą, į mokslinius tyrimus ir taip toliau tačiau visgi viskam yra e, ribos ir tų kainų skirtumų yra ribos. E, energijų kainos yra labai, energijos kainos yra labai skirtingos E, ir pas mus kainos yra aukštesnės nei JAV ar e, Arab, Junktinėse Arabų Emiratuose. Dabar elektros kainos Šiandieną e, labai svarb, svarbos, svarbus yra darbo kaštai. Vyko diskusijos e, dėl vario, aliuminio, aliuminio plieno ir pramonės ir taip pat Vokietijos Vokietija aktuolus klausimas yra EDK. Mums tos darbo vietos reikalingos ir plieno pramonėje, ir aliuminio pramonėje. Ir taigi aš e, Kai anksčiau kalbėjau, aš atsakiau į jūsų klausimą, gerbamas parlamentarė. Dabar dar kartą e, nesistengsiu atsakinėti jūsų klausimą. Ir dabar prašyčiau e, parodyti daugiau pagarbos kitiems kolegoms, kurie irgi uždavė klausimus. Norėčiau į visus juos atsakyti. Taigi, e, plieno pramonėje mes turime savo vidinių problemų, tačiau taip pat Europoje turime ir energetikos problemų. Manau, kad mes turime sukurti energetinę strategiją, kuri padėtų tas problemas išspręsti. Mes nenorime pramonės darbo vietų išstumti už Europos ribų. Ponios ir ponai, aš lauksiu jūsų sprendimo. Tačiau jeigu mes įtrėje e, turime devynis šimtus e, milijonų, kurie yra atmetami, o Envi komitete e, tai bus patvirtinta, tai mes matome, kokią žalą tai e, daro. Das. Mitglieder ihrer Gewerkschaft, ihrer Partei? E, mes turime kalbėti apie tai, kaip elgesi profesinių sąjungų, partijų, vyriausybių e, nariai. Taryboje e, jau kalbam apie 2030 metus keliami klimato E, kaitos tikslai, atsinaujančios energijos, energijos efektyvumo tikslai. Ir ne tik Lenkijai, ir daugelėje kitų valstybių yra sakoma, palikit mus ramybei. Ispanija, Portugalija, Graikija. Nori, kad uh, klimato kaita ir energetika būtų mažiau akcentuojama, o tokios šalis kaip Baltijos valstybės, Bulgarija, Rumunija e, džiaugiasi, kad Lenkija savo plačiais e, pečiais e, apsaugos juos nuo intervencijos. Ir e, jie bus pagal COP, pavyzdžiui, konferenciją vertinami kaip blogiukai. E, Bet pažiūrėkime, kas bus 2020 metais. Visi turim būti pasirengę kompromisams. Ir jūs, ir taryba. Ir jeigu to nebus padaryta, tai e, ir klimato kaitos energetikos politika bus fragmentuota ir sužlugs. Reikia geresnio dialogo, kad ir jūsų e, pas, rūmose apie geramus kompromisus. Visi privalom būti lankstus kai kalbama apie e, kvotų e, atidėjimus. Tai yra nepaprastai svarbus klausimas. Matome, kas vyksta Lenkijoje. Tarybai ši problema dar labiau rūpi negu jums. Kodėl šis e, kišimasis į nacionalinį lygmenį vyksta? Atsinaujinantis energijos šaltiniai toliau išlieka labai stipriai remiamas tiesiogiai ar netiesiogiai. Um, sektorius. E, vėjo, pavyzdžiui, e, energijos kainos yra panašios, yra pigesnės, bet, e, pavyzdžiui, pakrančių jūros energijos kainos yra pakankamai didelis. Geoterminė energija neišgyvens, jeigu valstybė jos neparems. Lygiai taip pat ir saulės energijai bus, šviesos energijai. Bet Kartais pokyčiai e, paramos taisyklėse yra daromi per daug staiga. Ir jeigu norime, kad e, būtume remiami, turime stengtis visus rinką įtraukti, o jeigu e, prireikia juos išstumti iš šios rinkos, tai tas turi būti daroma lietai ir palaipsniui šiame parlamente praeitą savaitę apie tai buvo kalbėta, mums tai yra lygiai taip pat svarbu. Kas bus rudenį, ką galime daryti, kad sprendimas būtų gerai suformuluotas. Artėja brandolinės saugos direktyvos prieimimas, gegužės mėnesį, ponė Harms apie tai klausė. O rudenį mes teiksime pasiūlymą dėl bendros Europos e, iš, iš subalansuotumo, išgyvenimo E, reikalavimų sistemos. Pone Turmės, kokia bus žala? Kas yra ta materialinė žala? Ar tai žala padaryta žmonėms, e, turtui ar gamtai? Kaip tai galite įvardinti? Kiek toli galima eiti? Aš e, galėčiau dar labai daug kalbėti, bet taryboje neformaliai dėrėjusi ir atrodo, kad taryba yra pasirengusi nusileisti Potencialas ribotas yra dėl daugelio priežasčių, dėl keletų. E, viena iš priežasčių yra ta, kad e, praeitą savaitę buvo 13 valstybių narių susitarta, e, priimta rezoliucija 13 brandolinės elektrinės turinčių elektrinių susitiko, minus Vokietija, ir nusprendė, kad Bruselis neturi kištis į jų reikalus. Taigi dar kartą aš noriu pasiekti kompromisą, bet jeigu jūs e, nustumsite šį klausimą, šią poziciją iki maksimumo, tai taryba pasakys, kad ne, mes daugiau nebesileisime. Tada galėsim rodyti savo stenogramas, archyvus ar ką tik ne, bet viskas bus jau praeitis e, e, apdulkėjusi lentynuose. Manau, kad mes turime aiškiau žinoti, kokie yra tikslai, labai smulkiais, mažais žingsneliais eiti į priekį, o nesistengti šoliuoti e, greitai į priekį, neatsižvelgiant į realybę. Dėl partnerystės ir bendravimo sutarties su Rusija mes siūlysime projektus, kurie yra e, aktualūs visai Europai. Turėsime kalbėti apie e, geoterminalus ir panašiai. Kalbėsime apie biudžetą. E, Connecting Europe priemonė atitinkamai bus pritaikyta. Energetinis skurdas. Mes rengiame analizę tuo klausimu. Ir čia kyla toks klausimas. Energijos politika yra susijusi su žmonių gyvenimo lygiu. Bet taip pat turim kalbėti apie šildymą, elektrą. E, dažniausiai mes kalbame apie elektrą, tiesąkant apie šildymą dažnai pamirštam. O šildymas yra nepaprastai svarbus. Pats svarbiausias dalykas yra, kaip e, sumažinti energetinį skurdą, e, padarant energiją nemokamą ar mažinant jos kainas ar sukuriant tam tikrą socialinių paslaugų krepšelį e, europiečiams. Reglamentavimas visuomet reiškia intervenciją į rinką. Kas toliau atsivyksta? Toliau žmonės pradės prašyti nemokamos duonos, nemokamų drabužių, nemokamų laikraščių. Žmonės patys turi nešti tam tikrą atsakomybę, apsiimti atsakomybę už savo pačių gyvenimą. Valstybė turi biudžetą, kuris yra skiriamas švietimui, komunikacijoms, e, bet netokiems dalykams kaip maistui, drabužėms ar elektrai. E, juos jūs turite pirktis patys iš valstybės. E, valstybė tų dalykų jums neprimeta. Finansinė parama naftai. Aš nepasisakau už ją. Aš nesakau, kad Europai reikia daugiau naftos, bet mums reikia e, daugiau pramoninio dizelino. E, jis turėtų būti e, apdorojamas Europoje, o ne kažkur Rusijoje. Todėl mums reikia kvalifikuotų specialistų, inžinierių, technikų Europos pramonėje. Ponas Prodi kalbėjo apie euroobligacijas. Aš sakyčiau, kad jos yra svarbesnės, kai, e, svarbesnės yra projektinės obligacijos. Ir tas klausimas ne man tiek aktualus, kiek kolegai Renui. Projektinės obligacijos, taip, mums jų reikia. Mes kaip tik dabar įgyvendiname bandomąjį projektą. E, turime e, lėšas skirtas CEF priemoniai 5,1 milijardo tos lėšos nebus išleistos subsidijomis grinaisiais pinigais. Tai bus tam tikros garantijos apsaugančios nuo rizikos. Ir būtent e, todėl ta suma yra skiriama per projektinės obligacijas. O po to, turėdami tas lėšas, jūs galėsite kažkaip tai padėti pritraukti daugiau investicijų į Europos infrastruktūrą, e, energetikos infrastruktūrą. Buvo patiktas ir dar vienas klausimas apie tai, ką mes darome su partneriais Rusijoje. E, ketvirtadienį, penktadienį Maskvoje įvyks dar vienas aukščiausio lygio susitikimas. Išlieka dar viena aktuali problema. Rusai nesutinka su mūsų vidaus rinkos paketu. E, jie sutinka su, e, nesutinka su atskirimu operatorių ir atskirų veiklos rūšių ir prieiga prie trečiosios šalies dujų dujotekiai turi e, būti išimties objektas, kai kalbam apie atskirimą ir e, trečiųjų šalių prieimimą. Taisyklės turės laikytis Norvegija ir Nigerija, taisyklių turės laikytis Norvegija ir Nigerija, bet Rusija prašo išimties. Aš tikiuosi, kad rusai bus pasirengę konkuruoti kaip tikri partneriai su visais kitais E, tie, kurie gamina tik naftą, greičiausiai galvoja apie skistų gamtinių dujų ir e, kitokių dujų eksportą taip pat. Sukurdami griežtesnės taisyklės mes e, įtvirtintume konkurencingumo atmosferą ir išvengtume Rusijos monopolio Europos rinkose konkurencingumas e, e, būtų e, pagrindinis principas renkantis energijos šaltinių tiekėjus. Moksliniai tyrimai energetikos rytyje. Čia reikia priimti daug sprendimų. Turime vadinamai Z planą, Labai daug dėmesio yra skiriama ateities projektams. Aš skaičiau jūsų parlamento nuomonę apie tai su dideliu malonumu, nes e, ji didelė dalimi atitinka mano mintis. Europos tinklų bendrovių, europinio masto tinklų bendrovių sukūrimas yra labai geras dalykas. Europos e, vamzdynai, dujotikiai, naftotikiai, super, tokie, super masto tinklai būtų uh, E, sukurti tarsi ir palaikomi vienos bendrovės. Galim rasti vieną pavyzdį. Kinijoje yra bendrovė, kuriai priklauso 80 procentų vamzdynų. Bet aš nemanau, kad ES valstybės narės su tuo sutiktų. E, mes turime tik dvi galimybės. NTO ir NG turi būti geriau koordinuojami. Europos e, derinimo, dereguliavimo veiksmai turėtų būti e, geriau vykdomi. Privalome atsižvelgti nacionalinius ir regioninius skirtumus. Ir e, ta regionų specifika nulems valstybių narių pasipriešinimą e, Europos masto valdymui. Belgijoje įvykdytas brandolinių jėgainių atsparumo testas. E, mes neįvertiname materialinių esminių problemų. Iškilo klausimas, kaip kolegos iš Belgijos įvardina techninės problemas, tokius dalykus kaip e, grafito suskilimai, pavyzdžiui ir kaip tas testas gali būti pradėtas realiai vykdyti. Labai svarbu, kad Belgijos branduolinės energetikos operatorius būtų pakankamai aukštos kvalifikacijos. Mes galime jiems padėti, bet mes jų negalime pakeisti. Taip veikia subsidiarumo principas ES. Ačiū. Bene, ringraziamo il commissario. Dėkojame komisarui, kad atvyko. Ačiū, kad e, atsakė išsamei į visus užduotus klausimus. Taigi dar kartą ačiū, gero darbo ir iki kito karto. O mes tęsime darbus, vėluojame 15 minučių, tačiau Dabar iš karto galime pereiti prie e, kolegos e, Vidal Kvadros nuomonės projekto dėl degalų kokybės direktyvos ir atsinaujančių išteklių energijos direktyvos dalinio keitimo. Prašome. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau. E, pasakyti, kad Envi komitete Korin e, Lepaž rengė pranešimą šiuo klausimu ir jie sutiko su manimi bendradarbiauti, kad geriau būtų koordinuojamas po e, mūsų darbas ir jį šiandien atvyko į mūsų posėdį. E, kolegos, šiandieną mūsų komitete mes pradedame diskusijas dėl pasiūlymo, kuris yra šiek tiek kontroversiškas. Aš tikiuosi, kad mes galėsime bet kuriuo atveju susitarti. Kalbant apie šį pasiūlymą, tai jo tikslas yra geras. E, kalbame apie netiesioginį žemės paskirties keitimą, kuris atsiranda dėl biokūrui naudojimų kultūrų auginimo. Tai yra, kai esama e, žemė, e, kuri anksčiau yra, buvo naudota e, žemės ūkiui, dabar yra naudojama biokūrui, e, naudojamams kultūroms auginti. O pati žemė yra tas, o naujos žemės, kurios anksčiau, pavyzdžiui, buvo skirtos miškams, yra paverčiamos žemės ūkio paskirties žemėmis. Būtent e, dėl e, šio reiškinio didėja šias dujų emisijos, e, mažėja sutaupyto šias dujų emisijų skaičius. Todėl mums sunkiau siekti užsibrieštų tikslų. Dėl tos priežasties norėčiau, kad būtų atkreiptas dėmesys į štai kokius klausimus. Tai yra į e look E, veiksniai. Netiesioginės žemės paskirties pakeitimo veiksniai, kurie leidžia įvertinti e, žemės e, panaudojimą. Komisija sako, kad biokūrai naudojamų kultūrų augintojai turėtų pateikti ataskaitas ir teikdami ataskaitas atsižvelgti į tuos įluk veiksnius. Komisija sako, kad na, tie veiksniai ne visada gali būti tiesioginiai įvertinti. Todėl šiam įvertinimui reikia naudoti tam tikrus ekonominius modelius. Ir e, at, patys ekonominiai modeliai turi tam tikrų apribojimų, turi tam tikrų trūkumų. Taigi, kalbant apie E, teisinį aktą negalima numatyti veiksnių, kurie kontroversiški ir, kurie turėtų, ir apie kuriuos turėtų būti teikiama e, nulatos informacija. Taigi, ar verta įtraukti tokius kontroversiškus veiksnius kaip privalomą teisės aktą? Tai yra klausimas, kurį aš norėčiau iškelti. Kitas klausimas dėl pačio teisės akto, juk e, teisės aktas turi būti nuspėjamas. Kitas dalykas tai yra E, sutaupytų šias dujų emisijų skaičius. E, dabartiniai tikslai turėtų leisti sumažinti ženkliai šias dujų emisijas. Tačiau daug investicijų buvo padaryta tam, kad būtų galima pasiekti 10 procentų energetinių išteklių panaudojimo tikslą transporto sektoriai iki 2020 metų. Tai yra privalomas tikslas. Ir atrodo, kad valstybės narės nesugebės pasiekti šio tikslo, jeigu bus, e, bus nustatytas e, tam tikras e, sutaupytoms šias dujoms, dujų emisijoms rodiklis. E, aišku, e, mes nediskriminuojame ir tradicinių e, kūro rūšių. Taip pat nediskriminuojame ir biokūrų naudojam biokūro. Dar vienas dalykas yra apskaičiavimai. Komisija, valstybės narės gali atlikti keturis kartus paskaičiavimus. Ar siekiamos įvertinti, ar yra siekia, kaip yra laikomasi to 10 procentų atsinaujinančių energijos šaltinių e, panaudojimo tikslo. Tačiau aš nelabai suprantu, ar iš tiesų valstybės narės gali, e, na, tokiais paskaičiavimais E, dirbtinai pasiekti šį tikslą. E, toks paskaičiavimas e, pakartotinas tikrai nereikalingas ir dėl tos priežasties reikia klausti, ar toks dalykas yra apskritai reikalingas. Atsinaujinanti energijos Biokūras yra labai naudingas. Ne vien tik dėl to, kad leidžia sumažinti CO2 emisijas, tačiau tuo pat metu skatina e, energetinį nepriklausomumą, e, leidžia vystytis mūsų ekonomikai. Todėl reikalingas toks išsamus požiūris. Tai nereiškia, kad mes turime imtis e, priemonių, kad būtų mažinamas E, biokūro naudojimas. Tačiau mes turime ieškoti tokių priemonių, kurios e, e, nepakenktų mūsų pramoniai kuri ir dabar išgyvena ne pačius geriausius laikus. Taigi kokia galėtų būti tokia priemonė? Pavyzdžiui, labiau pažengusiam biokūrai galima numatyti papildomus tikslus. E, tai yra, kurie leidžia tiesiog e, daugiau sutaupyti tų šias e, dujų emisijų ir kurių kol kas kiekiai nėra dideli. Taigi reikėtų tiesiog paskatinti tokį biokūro gaminimą. Tačiau tuo pat metu reikia pasakyti, kad tokie tikslai turėtų būti nustatyti ilgesnėje perspektyvoje, o ne 2020-iesiams. Kitas pasiūlymas būtų skatinti poveikio švelninimo priemonės. E, pavyzdžiui, e, nenaudojamos e, žemės panaudojimas biokūrui naudojimų kultūrų auginimui galėtų būti skatinamas. Apibendrindamas galiu pasakyti štai ką. Mes susidūrėme su štai kokia dilema. Ja nelengva išspręsti. Mes e, atsisak, galime atsisakyti 10 procentų atsinaujančių energijos e, šaltinių naudojimo tikslo transporto sektoriuje arba mes mm, ieškome būdų, kaip e, eliminuoti įliuk neigiamą poveikį, nedarant poveikio pirmos kartos biokūrui. Kaip matote, problema nėra tokia E, paprasta, todėl mes turime visi bendradarbiauti, kad būtų rastas sprendimas. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, visų jūsų nuomonę, kadangi jau su šešėliniais pranešėjais mes e, pasikeitėme nuomonėmis, taigi norėčiau sužinoti, ką manote visi jūs dėl visų šių klausimų ir kitų, kurie jūsų nuomonė yra aktualūs. Dėkuoju. Grazie, kolega Vidal Quadras. Ačiū kolegai Vidal Kvadros. Dabar žodis poniai Thompson 3 minutės. Grazie per la parola, signora Presidenza. Almost the entire energy consumption in Kalbant apie energetikos e, suvartojimą transporto sektorėje, tai faktiškai vartojimas yra iškastinis kuras, tai yra didžiulė problema. Komisaras kalbėjo apie tai, kad naftos e, kainos auga ir būtent dėl šios priežasties ES turėtų pereiti prie žalių investicijų ir pasirinkti tvaresnį transporto sektorių. Manau, kad e, biokuras ir elektriniai automobiliai yra labai svarbus elementai, kad mūsų transporto sektorius galėtų pereiti prie e, ne iškastinio kūro naudojimą. E, kai buvo kalbama apie 10 procentų, tai kalbame ne apie 10 procentų biokūro, bet 10 procentų atsinaujinančio energijos šaltinių transporto sektorija. Tad manau, kad mes galime e, prie to dar pridėti ir kitas galimybės, kaip biokūra. Turime nepamiršti, kad biokūras vartojamas transporto sektoriuje sektoriuje turi būti tvarus ir e, tai turėtų padėti mažinti CO2 e, išmetimo, išmetamą kiekį. E, taip pat reiktų neleisti branginti maisto produktų kainų. Ir Būtent dėl to, e, kaip sakiau, Europo turėtų pereiti prie biokūro naudojimo ir elektro, elektrinių automobilių. Manau, kad 5 e, procentų e, lubos yra per aukštos ir Manau, kad e, lubų sumažinimas iki 4 procentų turėtų e, tikrą poveikį ir padėtų mums pereiti prie tikrai tvaraus e, biokūro vartojimo. Turėčiau pritarti Kipro tikslams. Aš pritariu antros kartos biokūrui. Tai turėtų būti E, saistantis tikslas visiems, e, tai turėtų būti bent 2 procentų tikslas. Antros kartos biokūras jau egzistuoja rinkoje ir jis e, dabar tampa tinkamu ir didelės apimties gamybai. Daugelis žmonių klausia, ar mes, vis, mes turime žaliavų antros kartos. Uh, E, kūrui. E, turiu pasakyti, kad taip, e, Europoje yra labai daug biokultūrų, kurias galima būtų naudoti antros kartos biokūrui, bioetanoliui. Antros kartos bioetanoliui kurti, pavyzdžiui, šiaudai. Taip pat buvo pra, iš pa, išplatintas pranešimas apie darbo vietų sukūrimą, jeigu bus naudojamas antros kartos biokūras. Manau, kad tokių darbo vietų gali būti tikrai daug ir pranešime sakoma, kad tokių darbo vietų gali būti apie šimtas, apie tūkstantis naujų. Apie šimtas tūkstant, e, tūkstančių naujų darbo vietų, jeigu bus pereita prie biotanolio naudojimo. Ir e, tai neturėtų jokios įtakos aplinkosaugai. E, mes tokiu būdu galėtume e, sukelti iki 1,8 milijonų darbo vietų iki 2020 metų. Ačiū. Grazie. La parola Turmes, prego, per tre minuti. Ačiū žodis Turmes. So thank you for your input. Uh, Ačiū už jūsų pasisakymą. Ką komisija pasiūlė, tai iš esmės tas pasiūlymas dviem metais pavėlavo. Um, ir uh, 2008 m. gruodį po dviejų valandų dėrybų dėl atsinaujančių energijos šaltinių mes pateikėme jam tam tikrus prašymus. Ir tada žinojame, kad e, biokūras gali kilti pro, e, kelti problemų žemės ūkio sektorija. Labai svarbu įvertinti e, CO2 pusiausvirą per visą. Ne, ciklą. Ir pereiti prie, pereimas prie biokūro gali turėti rimtų pokyčių žemės ūkio sektoriui. Manau, kad gerai, jo komisija dabar pateikė skaičius, bet to jungtinės valstijos jau e, turi įlok paremtus teisės aktus, tai nėra kažkokia išimtis, mes galime tiesiog remtis ją patirtimi. Manau, kad mes turime daryti štai ką. Mes negalime kurti tik tais e, nurodymų ir kontrolės politiką. Mes turime e, traukti į lokpo e, kriterijus taip pat ir, ir į kūro kokybės direktyvą, nes naftos perdirbimo įmonės turės paskatą E, dirbti taip, kad būtų mažiau išmetama e, CO2 ir naudoti būtent e, tokią, tokias kultūras, kurių, kurių perdirbimas generuoja mažiau CO2. Manau, kad tokia kontrolės politika būtų labai efektyvi, tik reikia sugalvoti protingus būdus, kaip ją panaudoti. Na, o vėliau norėčiau iškelti ir kitų minčių, kurios bus svarbios per šią diskusiją. Ačiū. Ačiū, panas Čičister. Ačiū, ponė. Norėčiau padėkoti kolegai um, Alejo Vidal Kvadras už tai, kad labai aiškiai pristatė dilemą, su kuria susidarėme šioje srityje. Norėčiau labai pritarti jo pozicijai. Ir norėčiau pastebėti, kad taip mums reikia aiškumo šio klausimu kad galėtume skatinti investicijas. Pažįstu vieną verslo įmonę, kuri e, investavo faktiškai pusę milijardo svarų sterlingų į įrenginius ir jie dabar laukia sprendimo dėl e, mūsų pasirinkto kelio. Taigi turiu du klausimus. Kur ir iš kur gausime visus tuos elektrinius automobilius, kad pasiektume savo 10 procentų tikslą. Tai yra netiesiogiai aš sutinku su ponu kvadros, kad mums to nepavyks įgyvendinti. O antra, atlikime poveikio įvertinimą. Mes pasistengėme e, rasti e, mokslinių duomenų E, šioje srityje, nes mes dabar patekome į užburtą ratą su to biokūru. E, mes pamatėme, kad e, biokūras turi ir trūkumų. Tai yra preliminarios diskusijos ir, kaip jau sakiau, aš dėkoju ponui Kvadras už tai, kad ėmėsi spręsti šitą sunkę užduotį. Vėliau dar apie tai pakalbėsime. Ačiū. Bene, dopo aver ascoltato. Ačiū. Mes išklausėme. Mm, pranešėją, šešėlinius pranešėjus, o dabar suteiksiu žodį e, poniai Depaž. Merci. Pone Lepaž, labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju e, pranešėjai, ponai Vidal Kadras, e, su kuriuo mes e, puikiai bendradarbiaujame. E, ir bandome išspręsti temą, kuri visai nėra paprasta. Ir aš visiškai pritariu tam, ką jis ką tik sakė dėl šio darbo sudėtingųjų elementų. Aš manau, kad e, bus e, nemažai e, momentų, dėl kurių mes sutarsime. Pirmiausia, tikslas - sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikį ir jų kiekį. Tai yra mūsų pagrindinis orientyras. Būtent tokio tikslo mes siekime. Antras tikslas, anot pono Vidal kvadras, atsižvelgti į investicinės galimybės. Investuoti galėtų e, e, visi tie, kas nori, vadovaudomėsi mūsų gerais patarimais. E, būtų investuojama į pirmosios kartos kūrą. E, E, tai būtų daroma efektyviai, neišeikvojant šaltinių, ypač e, dabar, e, žinant, kokią krizę ištinka šiuo metu Europos ekonomika ir darbo rinkas. Dar vienas dalykas, mes turime duoti labai aišku ženklą, kokiomis gairėmis turi vadovauti ši politika. Visų pirma, būtų nesubalansuota ir netvaru galvoti, kad mes uh, turėsime pasirinkti tarp dviejų dalykų - ar valgyti, ar vairuoti. Pasauliniu mastu vykdoma politika turi būti kur kas labiau toleregiška. Taigi būtų labai įdomu duoti naują, kuris iš tiesų visai nėra naujas ženklą. Jau 2009 metais direktyvoje apie tai buvo kalbama, tada vyko labai plačios diskusijos parlamente ir tas klausimas buvo akcentuojamas. Buvo sakoma, kad reikia pereiti prie žemės ūkio kilmės antrosios kartos biokūro. Ir mes sakėme, kad reikia sukurti gyvybingą sistemą, e, atsižvelgiant pirmiausiai tą faktą, kad pietų valstybės ir ne tik jos neišnaudoja visų maisto e, produktų e, kūro gamybai. Užtenka reikalingų mytybai maisto produktų. Ir gyventojai yra aprūpinti kiekvieną dieną maistu. Taigi, dėl tų dalykų, manau, mes visi iš esmės galim sutarti. Kitas dalykas - kaip rasti reikalingą lygmenį, reikalingus skaičius, kai kalbam uh, ar apie 5 procentus, ar geras tas skaičius, kokia būtų gera norma, reikia duoti labai aišku nurodymą, kurią kryptimi mes norime eiti, ar reikia kalbėti apie etanolį, apie biodizeliną, apie tuos klausimus mes jau tiek daug esame kalbėję. E, nes e, ILUK e, sistemoje e, pateiktos išvados visai netaip pat E, vertina šių dviejų e, kūro rūšių perspektyvą. E, komisijos pasiūlymus ketvirtoje ataskaitoje, kaip vertiname, ar gerais kriterijais yra vadovama, jie netitinka to, apie ką mes kalbėjome. Aš, kaip ir mūsų kolega ką tik sakė, labai džiaugiuosi, kad yra kalbama apie naujų technologijų, naujų darbo vietų kūrimą, tobulinant antrosios kartos biologinį kūrą aišku turime duoti ženklą investuotojams, e, kad jų investicijos gali būti tvarios ir ilgalaikės. I look uh, faktoriai E, turi būti peržiūrimi, kaip ponas Vidal Kvadras sakė, tai turi būti daroma periodiškai, nes padėtis progresuoja, keičiasi, bet kaip tai bebūtų, mes renkamės teisingą kryptį, vadovavomės globalių požiūrių ir būtų visai gerai, jeigu e, mes biologinį kūrą naudotumėm, jeigu jūs atneštų ne gerų, o blogų padarinių e, šiltnamio efekto požiūriu Taigi apie tai galvodami mes rengėme šį pranešimą, gerbiamą pirmininkę, aš norėčiau uh, e, paprašyti, kad į tuos ailuk uh, e, veiksnius būtų atsižvelgta, nes mūsų nuomonė jie yra labai svarbus. Mes uh, turėtume pasistengti, kad mūsų investuotojai nesijaustų baudžiami. E, e, ir turime skatinti investicijas, ir turime sukurti kuo racionalesnius kriterijus, bet tai nėra labai lengva, e, padarant galutinius sprendimus. E, Ačiū dabar žodis ponui Grips. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū už preliminarų pristatymą. Dėkuoju kolegai Vidal Kvadras. Sutinku, iš tiesų klausimas yra, ar mes norim pasiekti iš tiesų, kad transporto sektoriuje 10 procentų būtų atsinaujinančios energijos kūro ar mes geriau norime skatinti investuotojus, kad jie investuotų į šį sektorių. Ar mes nesugriausime to e, trapaus pasitikėjimo. Aš pateiksiu Lenkijos pavyzdį. Europoje e, biologinio kūro yra pagaminama daugiausiai. Junktinėse Amerikos valstijose ir Latino Amerikoje yra gaminamas tik bioetanolis. Lenkijoje reikėtų maždaug 1,2 milijonų tonų rapsų aliejaus, e, kad būtų patenkinami poreikiai. E, tokie poreikiai. Gamybos pajėgumai leidžia 3,5 milijonų tonų rapsų aliejus pagaminti. Mes tiek ir pagaminame. Viskas, kas būtų pagaminta tarp 1,2 milijonų ir 3,5 milijonų tonų, e, galėtų būti panaudojama biologiniam kūrui. Ir tarsi tai rodytų, kad uh, E, toks kuras yra perspektyvus kuras ir ne valstybė sukūrė tuos gamybos pajėgimus, privatus investuotojai tai padarė, galvodami, kad tos investicijos per ilgą laiką atsipirks. Ir dabar keila klausimas, kur ve, jūs mus vedate, kokias pinklės mums pinate, ar nesipasikartos kažkokios problemos, kurias jau esame matę ateityje, ar tos paskolos, kurios pasimėme, atsipirks. Ir štai taip ir atsitinka. Pradedame sakyti, kad tikslas turėtų apsiriboti 5 procentais. Pagalvokime dar kartą, ko iš tiesų siekiame. Aš suprantu tą look faktorių ir jo poveikius. Aš suprantu, kad visi turime elgtis atsakingai. Bet dar kartą, mes negalime e, sugriauti to trapaus pasitikėjimo institucijomis, e, kurios e, tarsi staiga galėtų pakeisti reglamentus. Pagalvokime, kas yra svarbu ūkininkams iš jų perspektyvos. 70-80 procentų uh, ūkininkų žemės ūkio paskirties žemės yra skirta grūdinėms kultūroms. Daugelėje valstybių yra e, taikoma tokia metodika, kad e, iškasus bulves ar e, pašarnius runkelius, į jų vietą yra pasiejamos grūdinės kultūros. Todėl mes negalime taikyti vienodo modelio visur. Etanolio gamyba ar biodizelino gamyba turi e, tam tikrų e, paliekamųjų padarinių. 8 tūkstančiai e, 8 tūkstančiai milijonų tonų baltyminio pašaro lieka gyvūnams. Tuo pat metu Lenkija 2 e, milijonus tonų e, genetiškai modifikuotų grūdų importuoja. Vietoj to, kad pati e, naudotų baltymingą pašarą, baltymingus pašarus, kuriuos galėtų pati užsiauginti. Taigi mes negalime uh, taip siauraprotiškai visko vertinti. Pagalvokime, kiek agr, biologinis kuras e, procentų iš tikrųjų turėtų sudaryti. Ačiū pirmininkė, labai trumpai pasakysiu. pasakysiu. Po to, um, kai vyko, um, vyko šios diskusijos, norėčiau padėkoti kolegui kvadros už šitą įdomų pasisakymą ir norėčiau tik tai pritarti kolegoms. E, svarbu, kad mes nepakenktume pasitikėjimui, e, svarbu, kad užtikrintume investicijų saugumą ir manau, kad e, ši tema yra labai svarbi. Mes kalbame apie bio, pirmos, pirmos kartos biokūrą, bet jau negalime mes jo politiškai paremti, tačiau mes E, griežtindami savo e, tik, e, tikslus negalime pakengti motorinių transporto priemonių ceklų, sektorių. Žemės ūkio sektorius gyveno iš ta, tam tikrų kultūrų, kur, prie kurių buvo pripratęs ir dabar pereinama yra prie kitų naujų kultūrų. Uh, Ir aš iš tiesų prašyčiau kad tada, kai mes pradėsime remti antros kartos biokūrą, kad mes suteiktume galimybę tiems, kurie investavo į pirmosios kartos kūrą, tęsti savo veiklą. Ir aš esu dėkinga kolegai už tai, kad mums paaiškino, jog egzistuoja tokia dilema. Mes turime užtikrinti tinkamą perėjimą komisiją. Thank you very much, Madam uh, Chairman. Ačiū pirmininkė. Kadangi vėlų ir aš kalbėsiu trumpai, dėkojame už šią pirmąją diskusiją. Mes manome, kad tai, ką paminėjo pranešėjas, trys pagrindiniai dalykai ir yra esminiai dalykai. Manau, kad jūs radote tinkamą. E, Srity. Taip, tai yra įlok faktorius, E, taip pat penkių procentų apribojimas yra dalykai, kuriuos aptarė komisija su taryba. Mūsų pateiktas pasiūlymas yra tinkama reakcija į iššūkius, kuriuo šiandieną sutinkame biokūro sektorija. Šiandieną mes žinome daugiau nei 2008 metais, kai dėrėjomėsi dėl direktyvos ir mes žinome, kad yra. E, klausimų susijusių su netiesioginėmis emisijomis. Tie klausimai yra rimti ir būtų gerai vienai par kitaip juos spręsti. Mes tikime, kad e, mūsų pateiktas pasiūlymas išlaiko tinkamą pusiausvyrą tarp visų čia, susi... čia dalyvaujančių interesų. Ir a, e, taip mes turime sumažinti, tai ir mažina a, e, CO2 emisijas, taip pat a, padeda išlaikyti netiesioginės investicijas, kurios jau buvo padarytos, tačiau taip pat siunčia labai aišku signalą, kokio tipo biokūro norime ateičiai. Kai kurie kalbėtojai šiandieną minėjo, kad pramonė dabar laukia šito signalo ir todėl tas signalas turi būti labai aiškus. Man atrodo, kad mes siunčiame labai aišku signalą, pirmiausia sakydami, kad mes norime priboti tolesnes e, paskatas pirmos kartos. Um, biokūrui, tačiau taip pat mes norime sudaryti papildomą paskatą per daugelįpę apskaitą ir identifikuoti tą kūrą, kuris šiandieną mums atrodo vertingiausias. Taigi mes manome, kad mes išlaikome tinkamą pusiausvyrą ir mes labai lauksime diskusijos. Uh, E, buvo paminėtas dar vienas dalykas, buvo prašoma pateikti poveikio įvertinimą. Norėčiau kai ką pareklamuoti. Iš komisijos pusės mes e, atlikome poveikio įvertinimą labai samų, jūs galite jį pasižiūrėti ir jį analizuoti. Labai ačiū. Bene, grazie, la komisija. Dėkoju komisijos atstovui. O dabar žodis Vidal Kvatrus. Ačiū pirmininkė. E, puikiai pasikeitėme nuomonėmis. Ir galime džiaugtis šią pirminę diskusiją. E, nes šios diskusijos labai svarbios, siekiant įsiaiškinti esminės problemas. O tada mes galėsime ieškoti sprendimo, kuris bus priimtinas daugeliu. Šiandieną mes matome, kad yra dalykų, dėl kurių galime sutarti. Pavyzdžiui, dėl to, kad neturi nukentėti žmonės, kurie jau yra investavę į, tarkim, pirmos kartos biokūrą. Taigi turime kaip ir apginti jau padarytas investicijas. Taip pat negalime e, sukurti tokio įspūdžio, kad reglamentas yra nestabilus nes e, visa tai turės poveikį investicijoms ir sukurs e, nepasitikėjimą, o tai tikrai nepasitarnaus tolesniam sektoriaus vystimuose. Galiausiai visi sutarėme dėl to, kad e, turime kažkaip švelninti neigiamus poveikius, kuriuos sukelia netiesioginis žemės paskirties keitimas. Kaip mes galėtumėm Mm, spręsti sudėjusios problemas. Komisija, pavyzdžiui, pateikė pasiūlymą dėl 5 procentų ribos. Taip pat e, siūlė sudaryti biodegalų e, sąrašą. Um, už kuriuos galėtų būti, pavyzdžiui, mokamos tam tikros e, išmokos, premijos ir panašiai. Mes, aišku, visų pirma, siekiame gero rezultato. Mes pasiremsime tuo, ką pasiūlė komisija ir bandysime dar tik tai pagerinti e, pasiektą rezultatą. Ačiū. E, šiuo klausimu toliau diskutuosime E, balandžio 24-25 dienomis. O aš noriu priminti, kad kitas mūsų komiteto posėdis yra, ir bus 24-25 balandžio dienomis, nes 11 balandžio posėdis yra panaikintas. Ačiū už šiandienos darbą ir gero vakaro. Posėdis baigtas.